D'un coup. Bien. Mes chers collègues, je pense qu'on va commencer, si vous le Kolegos, norėčiau pradėti posėdį jums leidus. Aš pavaduoju Brianą Simpsoną, komiteto pirmininką. Jis skrenda, tačiau, kaip žinote, skraidimui sąlygos yra nekokios. Tikimės, kad per šią valandą jis prie mūsų prisijungs, o tuo tarpu pradėsime posėdį. E, tikriausiai darbo tarkiai jokių pastebėjimų, pastabų neturite. Atrodo, kad ne. Mūsų ankstesnio posėdžio, posėdžio protokolas e, tikriausiai, kaip žinote, bus patvirtintas, jeigu nepatiksite jokių pastabų. Ir noriu pristatyti ploną Florensų, e, Kipro ryšių ir viešųjų darbų ministrą, kuris pristatys e, Kipro pirmininkavimo apžvalgą. Ir, ponė ministrė, žodis E, iš karto, kai gausite kavos, sutikiamas jums. Prašau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Dėkoju. Komiteto vicepirmininkui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Man labai džiugu šiandien būti Europos parlamente. Ir norėčiau visų pirma padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane į savo komitetą pristatyti Kipro pirmininkavimo rezultatų transporto srityje. Ir aš labai džiaugiuosi galimybę išklausyti jūsų vertinimus ir jūsų nuomonės. Pirmininkaujant Kiprui, mes stengiamės, kad Europos tarybos politika būtų iš, maksimaliai išnaudota siekiant europinių tikslų, kurie yra neatsiejamai susiję su ES konkurencingumo intensyvinimu, didinimu, su ES ekonomikos stiprinimu ir kurie tarnauja mūsų žmonių gyvenimo sąlygų, gyvenimo sąlygų gerinimui. Mes svarstėme labai svarbius teisės aktų projektus, kurių tikslas buvo sukurti tvaresnę, efektyvesnę Europos transporto sistemą. Kelių transporto srityje pirmininkaujanti šalis pakeitė atitinkamus teisės aktus, dėl vairuotojų kortų. Stengiamės, kad sistema būtų patikimesnė, kad būtų garantuotas geresnis saugumas kelyje ir kad būtų išvengiama per didelės administracinės naštos bei apgaulės atvejai. Spalio mėnesį susitikome taryboje ir susitarėme dėl tachografų reglamento ir žinau, kad tarybos atstovai labai glaudžiai bendradarbiavo su ponė Tikau, kuri yra jūsų komiteto pranešėja šiuo klausimu. Norėčiau jai padėkoti už bendradarbiavimą. Žinau, kad dėrybos tarp parlamento ir ministrų tarybos, pirmininkaujant Airijai, toliau bus tęsiamos, bus dar intensyvesnės tam, kad galėtume pasiekti galutinio susitarimo šiuo klausimu. Dabar dėl teisinės iniciatyvos susijusios su sunkvežimių priežiūra. Pirmininkaujantis Kipras dalyvavo orientacinėse dėrybose spalio mėnesį taryboje ir mes dirbome tą linkmę. Toliau bei gruodžio mėnesį sustarėme dėl bendrų darbo krypčių. Taip pat svarbu mums buvo užtikrinti didesnį transporto eismo saugumą. Na, 2012 m. Liepos 25 d. kartu su Europos komisija mes pateikėme, mes paskelbėme Europos, ketvirtą kartą paskelbėme Europos saugumo keliuose dieną. Kiprui buvo ypač svarbu, kad ši diena šitais 12 metais būtų skirta jaunimui, kad jaunimas būtų kuo aktyviau įtraukiamas į priemonės didinančias saugumą keliuose. Jaunimą reikia šviesti, reikia sukurti tam tikrą saugumo kultūrą ar atsargumo kultūrą. Švietimo bei išsilavinimo srityje mes taip pat stengiamės sukurti tam tikrą bendradarbiavimo klimatą, kad jaunimo, jaunimas e, bendradarbiautų su policija ir ši Europos saugumo keliuose diena tikrai tapo tokia platforma diskusijoms, pasi, platforma pasikeisti gerą praktiką ir progą atkreipti dėmesį į tuos pavojus, kurie kyla dėl neatsakingo vairavimo. Buvo pateiktos rekomendacijos, kurios yra, taps labai svarbiu instrumentų nacionalinėms vyriausybėms ir visai ES, kai bus rengiami tolesni dokumentai susiję su saugumo keliuose, ypač jaunimo atžvilgių gerinimu, tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmenį. Pereinu prie jūrų transporto. Pirmininkaujantis Kipras daugiausia buvo susitelkęs į jūrininkų gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo klausimus. Stengiamės, kad šioje srityje dirbtų atsakingesnis personalas, kad jam būtų garantuojamos geresnės sąlygos, ypač jūrų transporto srityje. Mes rengėme du teisės aktus arba tęsėme darbą prie dviejų teisės aktų, kurie yra susiję su darbo jūrose susitarimu parengtų tarptautinės darbo organizacijos. Čia kalbame apie įsipareigojimus, kurios prisijima uostų bei vėliav, laivo vėliavos valstybės tų darbuotojų atžvilgių. Taryba taip pat turi bendrą poziciją, kurią priėmė spalio mėnesį atitinkamame tarybos posėdėje. Manau, kad tam dabar yra sukurtos prielaidos tolesniam bendradarbiavimui su jūsų komitetu ir ypač su pirmininku Sims, ponu Simson, kuris yra pranešėjas atsakingas už uostų šalis. Be to bendradarbiausime taip ir su kitais komitetais ir su, e, su ponė Parvon Šveris, kurie atsako už socialinius ir užimtumo klausimus. Taigi, tikiuosi, kad pavyks su jūsų komitetu sustarti dėl šio dokumento. Oro transportas oro transporto funkcionalių, veiksmingų oro transporto erdvių sukūrimas buvo vienas iš svarbiausių mūsų darbo aspektų. Tai yra dar vienas žingsnis bendros e, vieningos Europos oro erdvės sukūrimo link. Kiprui ši tema buvo nepaprastai svarbi ir mes kartu su komisija surengėme aukščiausio lygio susitikimą kuris vadinosi Europos vieninga erdvė metas veikti. Šis susitikimas vyko 12 metų e, spalio 11-12 dienomis Limasol mieste. Susitikime buvo labai intensyviai keičiamasi nuomonėmis apie tai, kokios yra dabartinės sąlygos ir kaip ateityje reikėtų gerinti vieningos oro erdvės naudojimą ir kontrolę. Susitikime dalyvavo ir pirmininkas ponas Simpsonas ir kiti svarbus svečiai, kurie nustatė gairias ateities darbams. Siekiant kad Europos oro erdvė būtų ir efektyvesnė, ir saugesnė. Aš manau, kad išvados parengtos šiame susitikime <coughs> išreiškia mūsų didelį rūpestingumą ir atsargumą ir mūsų, mūsų siekius kuo greičiau pasiekti konkrečių rezultatų visose su šiuo klausimu susijusio, visose su šiuo klausimu susijusiose srityse. Ir kad tai būtų daroma, kad tie klausimai būtų sprendžiami kuo greičiau. Taryba priėmė atitinkamą sprendimą susijusį su laikinu susitarimo taikymu, susitarimo, kuris sukuria bendrą pagrindą bendradarbiauti ES ir ir Eurocontrol organizacijai. Gruodžio mėnesio vadovų susitikimo metu buvo pasirašytas mano minėtas atitinkamas susitarimas ir šis susitarimas ženkliai prisidės prie vieningos Europos erdvės idėjos įgyvendinimo. Ir aš norėčiau dar kartą asmeniškai padėkoti ponui Simpsonui ir poniai Foster už labai harmoningą, sklandų bendradarbiavimą su mūsų atstovais Briuselėje. Oro uostų darbo kokybės ir efektyvumo didinimas taip pat yra labai svarbus ES oro transporto politikos dalis. Ir pirmininkaujantis Kipras svarstė teisės, pranešim, teisės akto pranešimą susijusį su laiko tarpsnių paskirstimu oro uostuose. Pasiūlymas yra atitinkamo dokumentų, dokumentų paketo skirtų oro uostams dalis. Taryba priėmė bendras gairias, patvirtino jas spalio mėnesį ir aš esu informuotas apie neseniai vykusi balsavimą parlamente susijusi su priemonių paketu, kuris atveria kelią tolesniems dėryboms su taryba. Todėl šioje vietoje norėčiau širdingai padėkoti pranešėjams kurie parengė tris pasiūlymus, tai yra ponas Sasada, ponas Leichtfried ir kiti, už puikų, už tikrai labai sklandų, už pasiūlymus ir už puikų ir labai sklandų bendradarbiavimą. Pirmininkaujantis Kipras parengė išvadas remdamasis komisijos komunikatu, kurias priėmė taryba. Tos išvados yra susijusios su užsienio politikos aspektais, kalbant apie oro erdvę ir oro transportą. Tos išvados yra arba bus pagrindas ateities ES koordinuotiems veiksmams, sprendžiant tarptautinio pobūdžio klausimus susijusius su oro transportu. Efektyvi, tvari oro transporto sistema reikalauja ir labai gerai dirbančių struktūrų. Todėl labai svarbu yra toliau tęsti darbą su transeuropiniais transporto tinklais, nes jie yra gyvybiškai svarbus tolės geresniai ES įmonių veiklai ir piliečių mobilumui. ir kaip ir visai ekonomikai. Taigi transeuropiniai tinklai gali ženkliai prisidėti prie socialinės, prie teritorinės, prie ekonominės darnos visose ES regionuose, visose srityse. Ir čia Kipras, remdamasis bendromis gairėmis, kurias, kurios iš dalies jau buvo parengtos Danijos. Nuveikė nemažai, reng, toliau tęsdamas darbą ties priemonę Connecting Europe. Mes pasiekėme nemenkai pažangos šioje srityje, svarstėme pasiūlymą naujoje darbo grupėje, pirmininkaujančios šalies draugų darbo grupėje, nes tokią grupę sukūrėme Kipro pasiūlymu, kad sustiprintume šio pasiūlymo horizontalų pobūdį. Ir čia norėčiau padėkoti ponui Rike už puikų bendradarbiavimą su pirmininkaujančios šalies atstovais. Dėrybos tarp tarybos ir tarp Europos parlamento dėl Connecting Europe priemonės, CIF vadinamosios ir dėl atskirų nuostatų įvairioms sritims. Taigi darbas prie šio dokumento toliau bus tęsiamas, tą darys Airija. Ir ypač bus dirbama ties TEN-V, tai yra transeuropiniais tinklais kelių tinklais. Norėčiau čia padėkoti ypač ponui Komutsako, kuris taip pat labai efektyviai, labai glaudžiai bendradarbiavo su mano komanda. Tokie būtų mūsų pagrindiniai darbai, tačiau buvo dar ir kitų dalykų, mes nustatėm tam tikrus akcentus, politinius akcentus, norėdami atkreipti dėmesį tam tikras politikos sritis, kurios Kiprui atrodė svarbios iškelti tam, kad Europa galėtų toliau vystytis tinkama kryptimi. Man atrodo, kad mums patiko, pavyko naujai pažvelgti į integruotą jūrų politiką, sudėti čia naujus akcentus. Buvo surenkti neįliniai posėdžiai Kipre, į kuriuos buvo susirinkę atitinkamų sričių ministrai, kartu su komisijos pirmininku Baroso bei mūsų šalies prezidentu Kristofijos bei komisarė Marija Damanaki parengė Limasol deklaraciją, kuri tame sustikime buvo patvirtinta. Deklaracija rodo, kad mes dabar turime jūrų darbo tvarkę, kuri yra skirta Europos 2020 strategijos įgyvendinimos gerinimui. Ši darbo tvarkė daugiausia e, mini tas temas, kurios jau visuomet buvo aktualios šioje srityje, tačiau įtraukia ir naujas labai daug potencialo turinčias temas, galinčias sukurti daug naujų darbo vietų ir labai turinčias didelį vystimosi potencialą. Taigi mes sukūrėme tikrai geras sąlygas toliau plėtoti mėlynąją ekonomiką. Limasol deklaracijoje taip pat yra raginama stiprinti, intensyvinti santykius su trečiosiomis šalimis, kurios kurių sienos yra prie tų pačių vandenų kaip ir Europos Sąjunga. Mes taip pat raginame bendradarbiauti tarp šakinių principų, tiek nacionalinių, tiek tarptautinių lygmenių, keistis geriausią praktiką. Ir visą tai daryti, žinoma, jungtinių tautų jūrų teisės susitarimo pagrindu. Limassol komunikatas yra tikrai labai reikšmingas žingsnis pirmin, svarstant laivininkystės ir jūrų transporto ir jūrų apskritai klausimus. Jis turėtų paskatinti šios srities vystimasi, darbo vietų kūrimą šioje srityje ir mes turėtume tikrai įsisamoninti, koks didžiulis vystimos raidos potencialas dar slypi mūsų jūrose. Taigi iniciatyva, kurios ėmėsi Kipras, kurią labai parėmė komisija, šalis bei parlamentas yra tikrai labai tokia pavykus ir sėkminga. Norėčiau taip pat padėkoti ir trims parlamento nariams, ponui Komucakos, ponui, poniai Lepaš ir poniai Maisner kurios dalyvavo mano minėtame forume ar susitikime ir dalyvavo pasirašant minėtą deklaraciją. Bendrųjų reikalų taryba gruodžio mėnesį priemė atitinkamas išvadas. Limasol komunikato atžvilgių. E, išvadose pasakyta, kad Limasol deklaracija yra esminis komponentas Europos 2020 strategijoje. Šis komunikatas remia vystimas, skatina konkurencingumą, sukuria pagrindą kurti naujas darbo vietas žydrojoje ar mėlynoje ekonomikoje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mums pavyko įtraukti ir skaitmeninės technologijas ir skaitmeninę darbo tvarkę į mūsų darbo sritį. Skaitmeninės technologijos, skaitmeninė darbo tvarkė yra nepaprastai reikšminga visai ES ir ypač transporto srities raidai. Pirmą kartą pirmininkaujantis šalis taryboje pasiekė, su, surengė susitarimą, kuriame dalyvavo transporto ir telekomunikacijų reikalų atstovai ir ministrai. Mes manome, kad naujų inovatyvių technologijų taikymas transporto srityje yra nepaprastai reikšmingas dalykas. Baltojoje transporto reikalų knygoje tai labai ryškiai atsispindi. Na ir be išvadų, kurias mes parengėme, kurios buvo priimtos Europos komisijos ir tarybos ministrų, buvo ir kitų temų. Mes kalbėjome apie laisvą informacijos bei duomenų naudojimą kaip pagrindą tokiam šiuolaikiškam, šiuolaikiškam transportui, šiuolaikiškoms transporto sistemoms, kalbėjom apie multimodalumo politiką, daugiamodalumo politiką miestuose, tarp miestų. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad Kipro pirmininkaujančių šalies išvados buvo pristatytos ir inteligentiškų transporto sistemų kongrese, kuris vyko Austrijoje spalio mėnesį. po pirmininkė, ponai parlamentarai, pirmininkaujantis Kipras dėjo daug pastangų, kad įvairiose transport, su transporto politika susijusiuose srityse būtų pasiekta pažangos. Mes perdodame darbo tvarkę būsimai pirmininkaujančiai šaliai, bet papildėme ją naujomis iniciatyvomis susijusiomis su integruota jūrų politika ir su atitinkam ir mano, minėtų, mano minėtomis sąsajomis tarp transporto ir telekomunikacijų srities. Mes manome, kad tai turėtų būti susiję dalykai ir mes dirbom tikrai labai stropiai ir kukliai, suvokdami savo vaidmenį Europos ministrų tarybose kaip savo kaip tarpininko vaidmenį. Gerbėme Europos institucijas ir jų darbą, ypač parlamento darbą ir jo indėlį, nes parlamentas yra vienas iš svarbiausių ES ramščių. Tai yra institucija, kuri ypatingai paiso demokratijos principų ir kuri pati yra tokios demokratiškumo išraiška ir rodiklis. Mes mm, manome, kad mums tik teko pirmininkauti labai svarbių laikotarpių, mes ne, patyrėm nepaprastai daug e, įdomių dalykų Europos raidoje. Ir ir toliau ketiname labai ryštingai ir energingai dirbti tose pačiose sritise, siekiant geresnės Europos mūsų paties pagrindinio tikslo. Norėčiau Jums visiems padėkoti už atvirą, už garbingą bendradarbiavimą pirmininkaujant Kiprui. Norėčiau palinkėti Airijai, pirmininkaujant kuo didžiausios sėkmės, ypač norėčiau linkėti sėkmės transporto ministrui, kuris perėmė ES atitinkamos ryties politikos vairą 2013 metų sausį. O dabar su džiaugsmu išklausysiu jūsų pastabas, atsakysiu jūsų klausimus, kiek bus tam skirta laiko ir noriu dar kartą padėkoti visiems už dėmesį. Ačiū. Ačiū, ministrė. Visų pirma, suteiksiu žodį koordinatoriams išsakyti savo klausimus ir pastebėjimus. Pone Werneri Kūnai, prašau. Danke, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pirmininkavusiam Kiprui ir ponui ministrui Florenco, kad paminėjo visas temas, kurios yra įtrauktos į mūsų darbo, dvargo, darbo tvarkę čia parlamente ir konkrečiai šiame parlamente svarstėme tuos klausimus, kadangi tos, e, tos temos yra, turi tikrą politinę reikšmę, tačiau taryboje yra nesuvokiama ir ten yra, nebuvo, nebuvo priimti svarbus sprendimai. Noriu padėkoti ponu ministrui už jo pastangas, stiprinant bendrą Europos oro transporto erdvę, ypač oro transporto kontrolės ir ypač, kai kalbame apie oro erdvės blokus Tačiau pastaraisiais mėnesiais mes nepadarėme jokios pažangos valstybės narės atsidūrusios tokioje padėtyje steng, stengiasi išsaugoti savo e, oro erdvės kontrolės institucijas ir to labai svarbu, kad jūs e, savo ruoštų e, darėte spaudimą, stengėtės žengti į priekį ir taip pat ėmėtės rengti atitinkamą ir, ir taip pat pasirašyti atitinkamą susitarimą šioje srityje. Uh, Tai aš vertinu labai teigiamai ir labai dėkoju Jums už Jūsų pastangas. Taip pat norėčiau pažymėti, jog e, kalbant apie saugumo, e, e, sausmos eismo paketą ir apie eismo saugumo priemonės, bent jau pasiekime bendro, bendrą nuomonę, bendrą poziciją su taryba ir komitete e, mes žengsime toliau. Kalbant apie oro uostų dokumentų paketą, mes jau žinome, kokia yra situacija, ypač kai kalbame apie tas laiko tarpsnių e, e, nuostatas galima teikti, jog daugumą sprendimų jau priėmėme, taryba ir e, atitinkami, atitinkami e, trišalės tri, tri e, struktūrų sus, sprendimai dar nėra priimti, tačiau, aišku, tuos dalykus dar būtina bus paspartinti ir tai bus vienas iš jūsų uždavinių ir ateityje. O kalbant apie jūrų transportą, Kipras, kuris yra valstybė sala ir vaidina e, tikrai me, nemenka vaidmenį e, šioje srityje. Jūs paveikėte teigiamą prasme e, jūrų transporto sritį, būtent šį sektorių, ypač turint omenyje tarptautinės darbo organizacijos taisyklių įgyvendinimą ir taip pat, kalbant apie sertifikatus, e, kurie skiriami e, laivų e, navigacijos patentams E, kadangi e, tos nuostatos turi būti suvienodintos e, tarptautinių lygmenių, ypač taip pat svarbus yra ir labai svarbi yra ir navigacijos kontrolė. O kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, taryba turi imtis savo žingsnių. Parlamente jau buvo įvykęs, atsiprašau, imsimės dar pirmojo svarstymo, tačiau kai kalbame apie labai svarbius transporto e, infrastruktūros projektus, yra labai svarbu, kad taryba atsižvelgtų į mūsų, į parlamento pasiūlymus. Ir ponas Reikė, kuris buvo e, pranešėjas atsakingas už šį klausimą, kai kalbama apie priemonę Connecting Europe, e, yra labai svarbu, kad valstybės narės artimiausiai septynetą metų rodytų savo aktyves pastangas, ypač finansų, ypač investavimo srityje. Žinoma, šiais sudėtingais krizės laikais valstybėms reikia rodyti kažkokius pozityvius ženklus, duoti pozityv, pozityvų signalą investuoti. Dėl to mums reikia visiems tarp institucinių lygmenių susitarti dėl biudžeto. Uh, Ir aš manau, kad tai nėra toks jau sudėtingas procesas, tačiau žinome, kad kol kas jisai stringa ir laukiame artimiausių e, didžiausių valstybių narių dėrybų. Klimasol deklaracija taip pat buvo labai svarbus e, punktas, kurį jūs minėjote, taip pat ir strateginių požiūrių. E, jūs dėjote didelės pastangas, kad mes toliau plėtotume bendrąją transporto politiką šiuo klausimu vyko labai svarbus klausimas šiuose rūmuose. Ir, aišku, šioje srityje ypač svarbios yra viduržėmio jūros regiono valstybės. E, kaip jau sakiau, mums e, šis rytis tikrai labai svarbu vaidmenį vaidina Taip pat norėčiau Jums padėkoti ir už tai, kad Jūs kalb... E, dirbote integruotos jūrų politikos srityje labai intensyviai ir atkreipite dėmesį ne tik tai socialinius ar aplinkosaugos aspektus, bet ir apie, į, e, e, pažiūrėjau, žuvininkystę, kuri tai buvo labai svarbis rytis. Dėkoju. Ar norėčiau suteikti žodį ponui Elkadraui? Ačiū geleverde werk en vandaag ook voor de uitgebreide inleiding. Norėčiau padėkoti už tikrai išsamų e, pirmininkavimo pristatymą. Išgirdome apie tai, kad buvo e, per keletą pastarųjų mėnesių aps, apsvarstė daugybę svarbių temų, kad ne viskas dar užbaigta, pavyzdžiui, tachografų pasiūlymas, taip pat e, geresnio kelių saugumo užtikrinimo pasiūlymas pasiūlymas dėl tachografų susijęs su mano minėtojų kitų pasiūlymų. Turime panaudoti visas e, prieinamas technologijas, kovodami su sukčiavimais, kad užtikrintumėme, jog visi e, laikytųsi tų pačių taisyklių. Mano partija ir mano frakcija mano, jog reikia sausumos transporto srityje dar kai kurių e, pakeitimų ir kad tai būtų atitinkamai. Čia turiu omeny tochografų klausimą. Kalbant apie aviacijos pasiūlymų paketą, nagrinėjame daugybę įvairių e, pasiūlymų susijusių su oro uostais, taip pat ir tarpsnių, oro uostų triukšmo aspektus. Manau, kad tai labai susijęs su jūsų pristatytais e, aspektais ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimo dėl viso šių pasiūlymų paketo. Manau taip pat, jog vertinant e, duotų susitarimų, padaryti susitarimų įgyvendinimą. Mes tikėjomės susitikti bendros e, oro erdvės gruodžio penktąją. Taip pat e, susitarimas dėl oro erdvės blokų. Na, kai kurie dalykai, kai kurios tendencijos, kurios stebimos valstybėse narėse, visiškai prieštarauja susitarimams padarytiems ES lygmenių. Todėl <clears throat> susitarimai, kuriuos darome ir, ir įsipareigojimai, kurių prisimame, primdami teisės aktus, privalo būti gyvendinti ir jų reikia paisyti. Todėl reikia daryti išvadą, kad tai svarbu ir sektoriui konkrenčiam ir ekonomikai ir piliečiams. Aplinkosaugos, aspektu, aplinkosaugos požiūrių tai irgi svarbus klausimas. Toliau Europos infrastruktūros tinklų sujogimo priemonė, taip pat e, Europos mm, transeuropiniai mm, transporto tinklai. E, Tas darbas dar mūsų laukia ateityje. Mes tengiamės kiek įmanoma objektyviau plėtoti transporto infrastruktūrą Europoje. Norime, to, siekiame to, kad vidaus rinka būtų kiek įmanoma našesnė, o transeuropiniai transporto tinklai yra ypač svarbi šios, šio tikslo dalis. Jau daug nuveikta. Bet mes ir toliau tikėsimės jūsų palaikymo atinančiais mėnesiais. Turime jūs kaip. E, tarybos narę, ypač kuomet svarstysime biudžeto lėšų paskirstimą. Kalbame čia apie milijardus eurų, kurie bus skiriami iš ES biudžeto. Ir būtų prasminga e, skirti pakankamai laiko tik taisyklių tvirtinimui, kurios galios E, transeuropiniams transporto tinklams, tačiau būtina skirti ir lėšas, kad paskui būtų ką įgyvendinti. Kad būtų turiuomenį lėšas, skiriamas ir infrastruktūrai, visa tai turi būti derinama lygiai grečiai. Noriu pasinaudoti galimybę padėkoti Jums už nu visą atliktą darbą. Dar ne viskas nuveikta ir mes e, tikimės toliau bendradarbiauti ateinančiais mėnesiais. Pirmininkas, ačiū ponui Elkadraui. Dabar liberaldemokratų vardu ponas Belen. Kalbėtas nesijungęs mikrofono. Aš atsiprašau, Aš e, nesupratau, kad mes darbo atvarkėje jau išnagrinėjome šį klausimą, ar jau nagrinėjome pono Kamalio pranešimą. Jeigu neturite jokių e, komentarų, nenorite nieko pasakyti ministrui dėl jo atlikto darbo, aš tuomet suteiksiu žodį ponui Krameriui. Jūs norite vis dėlto pasakyti? aš nebuvau pasirengęs pasisakyti. Manęs neinformavo, aš neturiu iš ankstinės informacijos šio klausimu. Pirmininkas, žaliųjų frakcijos vardu e, suteikiu žodį ponui Krameriui, kuris buvo tikrai kantrus laukdamas savo eilės. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkavusiam Ciprui. Kiprui, atsiprašau, Ir, ir ko gero, nes nekalbėsiu labai daug, neminėsiu labai daug e, temų. E, Limasol susitikimas buvo labai svarbus, tačiau, kaip jau buvo sakyta, Europos vadovų taryba ir valstybių vyriausybių vadovai em, pažeidžia savo pačių priimtą teisės aktą, kadangi tas, ta vieninga oro erdvės, jos, nuost, jos e, dokumentas turėjo įsigalioti gruodžio penktąją dieną. Tačiau tai, kol kas taip neįvyko ir neaišku, kada tai vyks E, mes e, nesistengėme pasiekti tų mūsų nusistatytų klimato e, apsaugos tikslų ir dėl to man kyla klausimas, kągi mes darysime. Ar mums visiškai nesvarbus mūsų pačių įstatymai, ar kokios diskusijos vyko, kaip jos vyko, galbūt reikėtų išsiaiškinti, kodėl niekas nėra daroma. Pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybė. E, įstatymų e, e, nenori laikytis tų įstatymų, kurie buvo e, patvirtinti iki šiol, kadangi būtent mūsų vyriausybė atrodo, jog ji iš to nieko gero nelaimės. Galbūt tai yra tikrai skaidrus teisės aktas, tačiau galbūt jūs galite paaiškinti, kaip jūs jį įsivaizduojate, kaip jūs įsivaizduojate jo įgyvendinimą. Kiekvienas ES pilietis turi laikytis e, teisės aktų. E, tačiau panašu, kad e, kol kas į tai žiūrima labai laisvai ir pro pirštus. Kitas dalykas dėl antžeminių paslaugų. Mes e, e, dėl kai kurių su, tom, su tomis paslaugomis susijusių nuostatų čia labai priešinomės, tačiau panašu, kad į mūsų e, pas, tą pasipriešinimą nebuvo atsižvelgta. Ar jūs manote, kad tas, tos antžeminės paslaugos, kurios, kurios galbūt rūpės trims oro uostams ir po 19-20 metų e, galbūt bus iš viso nebereikalingos niekam, kad jos labai svarbios ir mums toliau reikės tai analizuoti ir kad mes ES lygmenių stengtis prastumti tas taisyklės, e, kurios galios tik tai 3-4 oro uostams Europoje. Aš nemanau, kad tai yra prasminga. Tai, tai parodo, kaip mes, kaip, kaip e, nerūpestingai elgiamės su mūsų įstatymais, su mūsų teisės aktais. Taip pat gavau informacijos iš regioninio Kaselio oro uosto. Norėčiau Jums ją perduoti, kad ka, iš Kaselio galima tiesiogiai e, oro, e, atsiprašau, e, traukiniu nuvažiuoti į Frankfurto oro uostą, tai už, užtruks apie, apie pusvalandį ir iš Frankfurto galima puikiausiai pasiekti kitus oro uostus, kitas, kitus miestus. Tačiau E, ponas Kochas, e, mūsų federalinės žemės e, ministras pirmininkas, pasistengė, kad Kasilio oro uostas būtų įrengtas, išplėstas, nors jame yra labai nedaug oro bendrovių, veikia nedaug oro bendrovių ir kai viena iš tų bendrovių iš viso yra, yra bankrutuojanti. Pavyzdžiui, Düsseldorfo regioninėme e, oro uoste buvo 400 tūkstančių keleivių e, aptarnauta ir tai sudaro 5,5 milijono e, eurų išlaidų. Tai reiškia, kad ES kiekvieną iš tų keleivių subsidijuoja 120 eurų. E, ar tai mes ir toliau tęsime tokią įdingą praktiką, ar mums eurai nieko nereiškia ir šiais krizės laikais mes neturime žiūrėti, kaip leidžiame pinigus. Tuo labiau, kad laikomės e, dviejų principų Europoje, tai yra, kad klientas moka ir išorės E, sąnaudų e, internalizavimo principas. Tačiau jie abu tuos principus yra neatsižvelgiama, jie yra pažeidinėjami. Ar tie dalykai yra aptarinėjami taryboje? Kokios pozicijos laikotės jūs? Ir kaip, kokius argumentus pateikia kitos valstybės narės. Mes turime taupyti švietime, socialia, socialinės apsaugos rytyje ir panašiai. Tačiau, pavyzdžiui, o, e, aviacijos pramoniai mes galime e, skirti didžiulės lėšas. Žinoma, turime didžiulį pageidavimų sąrašą, kurį patvirtiname parlamente dar prieš kalėdas. Per, per kalėdas jų galime visko prašyti. Mes ir paprašėme. Ir aš norėčiau paklausti, Ar nereikėtų nubriežti kažkokią liniją, kad mums, mes turime tiek ir tiek e, pinigų ir ta suma ko gero nebus mažinama ir tie pinigai turėtų būti skiriami projektams, kurie yra įmanomi finansuoti, yra prasmingi. Ar jūs įsivaizduojate, kad ta, tas e, pageidavimų sąrašas, e, jis yra prasmingas ir galima atsižvelgti į bet kokį pageidavimą? E, pats blogia, pati blogiausias rytis yra um, geležinkelio transportas, mes vis dar neturime veiksmingai e, veikiančio uh, geležinkelio tinklo visoje Europoje. Taigi yra svarbių klausimų ir man, klausim, man kyla klausimas, ar taryboje tie klausimai yra svarstomi ir nagrinėjami. Ačiū, ponė. Krameriui dabar uh, guoja vardu ponas Kohličiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasinaudosiu galimybę kalbėti gimtają kalbą. Noriu padėkoti Kirpui. Kiprui už jo pirmininkavimą. Žinau, kad Kipras ir Graikija šiuo metu yra atsidūrę tikrai sudėtingoje padėtyje. Bet noriu taip pat pagirti e, Kiprą už tai, kad puikiai dirbo, nečiūlint sudėtingų sąlygų sausumos transportas ir tachografų klausimas yra ypač svarbus, kalbant apie e, krovininį transportą. Tačiau pasigendu e, nuostatų skirtų e, mažiems vilkikams, mažiems sunkvežimėms <clears throat> kuriuos vairuoja profesionalus vairuotojai, nes šie žmo, šių darbuotojų apsauga visiškai nenumatyta, skirtingai nei e, didelių vilkikų vairuotojų. Iš tikrųjų, tie žmonės vergauja. Jiems tenka vairuoti 10-14 valandų per parą, mėgoti kažkur e, šalikelėje. Ir šis klausimas yra tikrai sudėtingas. Socialiniai aspektai yra tikrai svarbus dalykas ir socialinio um, nuostatų užtikrinimas mažų sunkvežimių vairuotojams yra labai svarbus. Toliau spręsdami sausumos transporto klausimus turime prisiminti e, vieningo, vieningų reikalavimų įvedimo aspektą. Prisiminkime, kad daugybė avarijų sukelia e, nepatyrę, neišmanantis taisyklių vairuotojai, o ne profesionalus vairuotojai. E, čia tiesiog pastebėjimas skirtas bendrai, o ne Kiprui dėl pirmininkavimo. Aš, pavyzdžiui, nuvažiuoju apie 18 tūkstančių kilometrų per metus. Tai, tai reiškia, kad jei, jog jei vairuoji, pastebi, kad daugybei vairuotojų trūksta žinių ir pasirengimo. Kalbant apie geležinkelių transportą, mane stebina, kad čia nepasiekėme e, didelės pažangos, nes dar pirmas ir ketvirtas paketas vis dar svarstomi. Ir tikriausiai Kipras arba Airija, kuri perėmė pirmininkavimą, panašu nelabai domisi, nelabai yra suinteresuoti šią sritimį. Jau 15 metų kalbame apie infrastruktūrą, transporto srityje ir visi iki šiol pristatyti modeliai buvo netinkami, nepakankamai veiksmingi nebežinau, koks racionalus sprendimas būtų tinkamas. Galbūt reiktų viską įvertinti racionaliai ir atsisakyti pirminių e, pamatinių planų, turėtume siekti e, labi, užtikrinti didesnį saugumą, nes šiuo metu e, galioja šešios elektroninio sėkimo sistemos, kalbant apie oro transportą, kai ką nuveikėme dėl triukšmo ir tarpsnių, tačiau neskiriame daug dėmesio teršalams ir mm, sukūriamai taršai. Taip pat turime nepamiršti CO2 iš metalų, teršalų, kurias sukuria kiti sektoriai. Ir bendrai turime kalbėti apie aplinkos taršą. Tačiau šioje srityje daug pažangos nepasiekta. Kartais tenka pastebėti, kad kai kurios įmonės savo ruoštų imasi spręsti šios klausimus. Antžeminės paslaugos balsuodami plenarnėme posėdėje atmetėme šį pasiūlymą, todėl nesuprantu, kodėl mūsų komitetas turėtų balsuoti kitaip. Ta, taikytinas turėtų būti tas pats principas, kaip ir svarstant <clears throat> oro uostų liberalizacijos paketą. Šiais siūlymais e, <clears throat> mažinamas darbuotojų saugumas e, socialinis saugumas, tai pasakytina yra pendžiaminės paslaugas ir man atrodo mes tikrai siunčiame blogą žinę. Dėl funkcinių erdvės blokų prisimenu, kad svarstėme galimybę įvesti vieningas nuostatas galiojančias vidurio Europos oro erdvėj, tačiau tos nuostatos buvo atmestos ir man atrodo vidurio Europos erdvė bus didžiausia problema įgyventinant vieningo bendro dangaus iniciatyvą. Nes neįsivaizduoju, kaip pasieksime sutarimo šiuo klausimu, nes vidurio Europa yra svarbiausia Europos erdvės dalis. Aš tikiuosi, kad Airija pasieks kokios nors pažangos e, šiuo klausimu. Upių e, vandens keliai ir jūrų transportas. Tikrai vertinu Limasolio iniciatyvą, tačiau Čekijos Respublika neturi prieimo prie jūros, todėl mums labai svarbus yra <clears throat> vidiniai upių vandens keliai. Todėl mano kolegoms Man atrodo, kad visi kolegos ir taryboje, ir Europoje žino vienintelę upę - Reina. Gal, gal kai kas dar Luksemburgė ir Prancūzijoje žino kitų pavadinimų. Galbūt kažkada, kuomet, bet kuomet pradedama kalbėti apie kitas Europos dalis, niekas nieko nebežino. Man atrodo, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir kitoms Europos teritorijoms. <clears throat> šis, ši transporto rušis yra labai. Uh, draugišką aplinką ir man atrodo, kad mes nevertiname jo potencialo. Dunojus yra didžiausia upė Europoje, nereinas ir todėl jai daugiausia dėmesio turėtume skirti. Oderis ir Elbė yra dar dvi upės, kurios e, turėtų nusipelnyti mūsų dėmesio. Labai svarbu, kad e, Kipras e, suprastų, kad jūra, jūrų transportas yra ne vienintelės rušies transportas, vandens transportas. Trans, transeuropiniai tinklai bei Europos infrastruktūros e, tinklų sujungimo priemonė. Būtina padidinti investicijas į šias sritis, nes struktūrinės investicijos krizių laikotarpiu gali padėti išspręsti daugybę problemų. Uh, Jeigu norime protingai tvarkyti savo finansus, toks sprendimas galėtų atverti kelią į ekonomikos pagyvėjimą. Tačiau reikia griežtų taisyklių ir jei Europos Sąjungą svarstytume kaip vieningą erdvę, tuomet finansavimas šiam sektoriu negali būti tik viena BVP procento dydžio. Turime skirti bent 2 procentus BVP, bet kuris ekonomikos specialistas jums tai patvirtintų. Ir sakyčiau, kad tai yra svarbiausiai klausimai ateičiai ir turime tinkamai įvertinti šio e, srities svarbą. Ta ypač turi suvokti didžiausios įnešo į biudžetą mokėtojas. Ačiū, pona Kohličiai, kai dabar žodis ponui Koch. Paskutinis pasisakymas prieš e, žodis teikiant vėl ministrui. Ministro Florencio, Ačiū ministrė Jums už išsamų pasisakymą. Paminėjot labai daug gerų renginių, daug kongresų. Ir ambicijų, bet man pritrūko konkrečių rezultatų pakalbėsiu tik apie du dalykus. E-call, e-call, tai yra tas e, skambutis, kuris gali išgelbėti žmonių gyvybės gatvėse įvykus avarijai. Mes jau du, buvom įsipareigojami 2015 metais įsivesti ir perpirinamas laikotarpis turėjo būti du metai, bet mes nespėsim, jau dabar tai matosi, nes valstybės narės dėl komercinių priežasčių daro kliučių. Kitas dalykas skaitmeninio tachometro taikymos rytis tachometras turi neleisti pernelik ilgai vairuoti, kad, žmonės, kad neužmigtų žmonės prie vairo. Tai yra saugumo dalykas. Bet mums šiuo klausimu dar tikrai reikia padirbėti, čia yra dar daug kas, daug kas nepadaryta ir aš norėčiau ateityje dar labai rimtai šios klausimus pasvarstyti. Ačiū ponia Kohai, dėkoju ministrui taip pat ir už tai, kad jis yra pasirengęs bandyti atsakyti į užduotus klausimus ir tuo paskui šis raundas baigsis, todėl dabar žodis vėl ministrui. Ačiū, pirmininkė. Aš pamėginsiu sureaguoti į jūsų klausimus, į jūsų reakcijas, į jūsų komentarus. Laiko, žinoma, turim nedaug, tad iškart pradėsiu nuo savo širdingos padėkos už tai, kad išsakėte daug labai gražių žodžių pirmininkaujančiai šaliai. Noriu padėkoti už tai, kad įvertinote mūsų darbą pirmininkavimo laikotarpiu. Ką galiu pasakyti apie Limasol deklaraciją? Na, manau, kad jūs buvote puikiai informuoti kolegų ir pono Simpsono ir puikiai žinote, kas yra toje deklaracijoje parašyta, o dabar reikia tik tai visą tai įgyvendinti, kas ten parašyta, kas dėl Europos vieningos oro erdvės. Na, Limasol mes tiesiog susipažinome su situacija, diskutavome, dalyvaujant ponų, ponams Kalas ir Simpson visus tuos klausimus ir kalbėjom apie funkcinius oro erdvės blokus ir apie tai, ką reikėtų ateityje daryti, kokiu konkrečiu žingsniu reikėtų imtis, kad būtų ši politika įgyvendinta. Taip, dėl pono Kramer klausimo apie tos pačius funkcinius oro blokus. Reikėtų būti nuosekliems ir stengtis kuo intensyviau dirbti, siekiant įgyvendinti tas, tuos, nus, tas nuostatas, kurių esame, kurias esame surašę ir tuos visus planus, kurių esame prisirašę. Tai padėtų ir Europos konkurencingumo didinimui. Oro erdvės paketas. Visose srityse mes pasiekėm pažangos ir aš tikrai tikiu, kad ateityje, labai netolimoje ateityje susitarsime dėl tarp Europos parlamento ir tarybos tais klausimais, kuriais dar nesame sutarę. Man atrodo, kad pozicijos jau dabar yra labai suartėjusios ir iki sustarimo lieka visai nedaug. Dėl kelių transporto. Per šešis pirmininkavimo mėnesius mes tikrai pasiekėm pažangos, svarstant tachometro klausimus ir techninės transporto priemonių kontrolės klausimus. Tačiau, žinoma, turiu pripažinti, kad e, ne viską dar padarome ir kai ką turėsime perleisti arba jau perleidome ai, pirmininkaujančiai Airijai toliau svarstyti. Dėl tachometrų pobūdžio valstybių, daugumas, valstybių, dauguma valstybių narių pasisakė, e, dėl to, kad jie turėtų būti įrengti automobiliuose nuo 2,5 iki 3 tonų. Dėl to valstybės narės šis bent sutarė, netgi pritarė tam vienbalsiai. Mm-hmm. Tačiau jokių komisijos iniciatyvų kol kas mes dar nežin, ne, neturime. Galbūt man kolega pasakė, kad netrukus bus parengtas naujas komisijos pasiūlymų paketas ir bus svarstamas komisijoje. Lygiai taip pat, e, tą galiu pasakyti ir apie ketvirtąjį geležinkelių paketą. Transporto infrastruktūros stiprinimas yra, žinoma, vienas iš esminių klausimų. Taryba ir parlamentas turi dabar bendradarbiauti konstruktyviai, kad čia galų gale būtų pasiekta susitarimo. Apie CO2 išmetalus, žinoma, irgi neneiksiu, kad ši tema yra labai svarbi ir tikiuosi, kad netu, netrukus mes uh, galėsime pasidžiaugti apskritai globaliu viso pasaulio mastu pasiektų susitarimu ICAO organizacijos rėmuose. Taigi tiek man būtų, tiek turėčiau minčių, atsakydamas į jūsų klausimus, ačiū Jums uždėmesi. Ačiū ministrė. Mūsų komiteto vadu taip pat noriu padėkoti Jums už visą darbą, kuris buvo atliktas taryboje, e, transporto ministrų taryboje ir bendrai taryboje e, transporto klausimais. Jūs apsvasite daug svarbių e, siūlymų. Noriu padėkoti Jums už tokį darbą tokiame draugiškame klimate ir aš nebejoju, kad jūsų mm, darbas bus sėkmingai pratestas. Dėkoju Jums visų mūsų komiteto narių vardu. Mes chers collègues, mes chers collègues du PPE. Mėly kolegos, man labai malonu pristatyti Jums poną Leo Varatką, Airijos transporto ministrą, kuris e, pirmininkaus e, ministrų, atsiprašau, transporto ministrų e, tarybos posėdžius. Jais pristatys Airijos numatomus prioritetus jos pirmininkavimo metu. Ir pir koordinatoriams po to bus suteikiama galimybė žodžiu klausimus, bet man atrodo, kad e, atšvelgiant tik, kiek laiko turime, daug laiko ilgiams klausimams neturėsi. Prašau, ministrė, žodis jums. Ačiū, laba diena. Noriu visų pirma padėkoti jūsų komitetui iš man suteiktą galimybę pristatyti mūsų prioritetus transporto ir turizmo srityje pirmininkavimo metu. Noriu visų pirma pasveikinti kolegą iš Kipro poną Eftimijus už tikrai svarę pažangą, kurios pasiekė svarstant E, įvairiausius transporto srities pasiūlymus, ypač jūrų politikos srityje, nes aš žinau, kad šis sritis yra e, labai svarbi daugeliu jūsų komiteto narių. Turėjau galimybę susitikti su Brian ir daugeliu komiteto narių, e, lankydamasis parlamente, rengiantis mūsų pirmininkavimui. Ir manau, kad užmėgsti kontaktai e, man leido vertinti, e, kokiams sritims, kokiams klausimams e, transporto ir turizmo srityje Europoje jūs skirte daugiausia dėmesio. Kaip ir visos demokratinės institucijos, parlamentas atstovauja didžiulę požiūrį įvairovę. Jūsų transporto komitetas nėra išimtis. Rengiantis pirmininkavimui man ypač padarė įspūdį jūsų išmanimas, transporto srities klausimų išmanimas, taip pat e, jūsų siekis atsižvelgti į jūsų priimamų sprendimų poveikį Europos piliečiams. Aš tikiuosi, kad mums pavyks atsižvelgti šiuos dalykus perimant pirmininkavimą. Nežiūrint skirtingų nuomonių, nebejoju, kad mus visus sieja bendri, bendri tikslai. Bent keletas iš jų. Visų pirma, užtikrinti, kad Europa atsigautų ir finansų ir ekonominės rytyje. Antra, užtikrinti darbo e, jėgų e, atsiprašau, darbo vietų kūrimą, ypač jaunimui, ir užtikrinti, kad žmonės vėl imtų pasitikėti ES institucijomis, kaip tomis, kurios gali spręsti problem, problemas ir dirbti e, piliečių labui. Stabilumas darbo vietos kūrimas ir augimas yra svarbiausi airijos tikslai. Ir mes sieksime dirbti e, nagrinėdami prioritetinių programų sąrašą airos pirmininkavimui metu politikos kūrimo srityje mes sieksime sukurti sąlygą stabilumui, užimtumui ir augimui Europoje ateinančiais dešimtmečiais. Žinau, kad jūsų komitetas pritarė požiūrį, kad transportas yra ypač svarbus užtikrinant šią darbo tvarkę, kad tai yra e, Europos konkurencingumo pasaulyje variklis. E, ir kad tai leis mums išnaudoti visapusiškai vidaus rinkos privalumus. Todėl transporto srityje mes sieksime e, saugesnės, labiau integruotos, veiksmingesnės ir tvaresnės transporto infrastruktūros Europoje. Kaip žinote, Airija yra viena iš trijų pirmininkaujančių valstybių, kurios dirbs dar per šios kadencijos komisijos ir parlamento darbą ir dėja laikas tikrai nėra mūsų šalininkas. Mums reikia e, dirbti sparčiau. Ir e, mums lieka vis mažiau galimybių išspręsti kai kuriuos klausimus. Ir todėl mes sieksime ypač glaudžiai bendarbiauti su kitais trejato partneriais Lietuva ir Graikija ir priimsime bendrus sprendimus, kad e, darbas, atliekamas darbas būtų kuo našesnis. Komisijos vicepirmininkas Kalasas mane patikino, kad netrukus pasirodės trys e, teisėkuros pasiūlymas iš, kom, tai, pasiūlymas iš komisijos. Ketvirtasis e, e transpo, geležinkelių transporto nu, paketas, taip pat e, švarios energijos transportui pasiūlymas bei o, o, lėktuvų keleivių pasiūlymas. E, Tikimės ir kitų e, pasiūlymų, tai yra Europos jūrų saugos agentūros pasiūlymo, taip pat e, laivų keleivių saugos pasiūlymo, melinosios juostos pasiūlymo, taip pat e, trumpųjų nuotolių jūrų transporto pasiūlymo. Ne, ne, nepamirštame ir e, vieningo dangaus iniciatyvos. Tai yra galimybė užtikrinti mažesnį poveikį aplinkosaugai Europos aviacijos sektoriuje. Taigi darbų daug, laiko mažai. Bet kokios pirmininkaujančios valstybės pagrindinis e, tikslas, pa, pagrindinė užduotis yra tinkamai pasirinkti prioritetus ir juos įgyvendinti kiek įmanoma našiau. Aš e, sieksiu sukoncentruoti pastangas ir sutelkti dėmesį į svarbiausius, kai kurios svarbiausius transporto sektoriaus tikslus. Tačiau susitarimo nereikia siekti vien vardant susitarimo. Manau, dažnai pasiūlymai yra susilpnami, bandant atsižvelgti į visų poreikius. Ir, ir aš atsiranda tiek daug išimčių ir išlygų, kad tas pasiūlymas tampa visiškai nenaudingu. Mūsų pirmininkavimo stiprioji pusė yra tai, kad mes nebandome prastuminėti nacionalinių prioritetų Europos lygmenių, tikrai ne transporto srityje. Ir mes norime Europos mm, transporto infrastruktūrą e, padaryti kiek įmanoma konkurencingesnė. Mes esame at atvira e, prekiaujančios ekonomikos valstybė ir mes esame priklausomi nuo sausumos ir geležinkelių transporto e, Junktinėje karalystėje ir e, Europoje. Todėl mums ypač aktualus yra spūstis, e, trūkstamos jungtis ir oro uostų. Darbas. Kaip žinote, Airijos ir Europos atsigavimo kelias e, bus e, paremtas eksporto srautais. Ir todėl mums reikalingos tikslinės investicijos, mažinant spūstis ir užtikrinant dar trūkstamas jungtis Europos transporto tinkluose. Todėl mūsų svarbiausi prioritetai transporto srityje bus transeuropiniai tinklai bei Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Airija, kaip ir kitos valstybės, negali sauliaisi šiuo metu investuoti į transportą kaip praeitie. Tačiau tai neėmė investuoti į transportą. Tai tiesiog reiškia, kad mes turime išmintingiau investuoti, pasirinkdami kur ir kaip. Būtent dėl to transeuropinių tinklų projektas ir e, CEF projektai yra tokie svarbus, nes tai leis e, optimaliai išnaudoti turimas lėšas. Taip pat norime, kad privatus sektorius vadintų svarbesnį vaidmenį um, užtikrinant investicijas infrastruktūrą. Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė bus ypač aktuali per kitą pusmetį tai susijęs su daugiametės finansavimo programos patvirtinimu. Aš neapsimesiu, kad SEF e, finansavimas jau yra patvirtintas. Mes visi suprantame, koks, žinome, koks, e, su kokius spaudimus susiduria biudžetas. Ir me, aš darysiu viską, kaip, kaip tarybos pirmininkas ir e, nacionalinių lygmenių, kad mes ypač akcentuotume ši, šią programą. Ir žinau, kad mano kolega Pat Rabbit atsakingas už, e, transeuro, už transportą ir energiją taip pat dirbs e, šioje srityje. Transeuropiniai tinklai e, yra svarbus pagrindas investicijai. Žinau, kad komiteto pranešėjai šio klausimus Georgas Kumutsakos ir Ismail Artuk yra pasirengę dirbti su tarybė siekiant tinkamo šio klausimo svarstymo uh, baigties. Taip pat e, taryba yra pasirengusi e, spręsti tokį transeuropinių tinklų reglamentą, kuris užtikrins investicijas į transeuropinį tinklą Euro Europoje ateityje. Aš žinau, kad mūsų laukia daug darbų, bet nebejoju, kad mes dėsime visas pastangas, kad išpildytume dar egzistuojančias spragas dėl pamatinio transeuropinių e, tinklų tinklo. tinklo. Euro uostų pasiūlymų paketas yra kitas mūsų prioritetas. Mes siekiame pašalinti dar išliekančias kliūtis konkurencingumui ir Europos aviacijos sektoriaus našumui. Kaip žinote, taryba yra išsakiusi savo požiūrį dėl trijų šio paketo elementų - triukšmo, tarpsnių ir antžeminių paslaugų. Dabar lauksime parlamento sprendimo dėl antžeminio, e, antžeminių paslaugų paketo. E, šį klausimą, kiek, kiek žinau, svarstysite šiandien po pietų. Tikiuosi, kad Europos parlamentas ras galimybę žengti žingsnį priekin ir e, pabaigti šio paketo svarstymą. E, ir kai turėsime aišku atsakymą dėl antžeminių paslaugų pranešimo, seksime dirbti su ponus Džio Marija Ugės, Arturus Asad ir Jork Laikfrid. Airija yra sala ir puoselėja ilga, ilga, ilgaamžės jūrininkystės tradicijas. Todėl mums ypač svarbi yra Tarptautinės darbo organizacijos jūrų darbo konvencija. Ji numato jūrininkų teisės ir apsaugą. E, ši konvencija įsigalios šių metų rugsėjo mėnesį. Europai būtina pasirenkti tos konvencijos įsigaliojimu. Norėčiau atkreipti parlamento narių dėmesį, kad ratifikavimo procesas bus sudėtingas ir ilgas. Ratifikaciją, e, ratifikuosime daugybę dešimtmečių trukusi darbą šioje srityje. Žinau, kad vis, visos valstybės tengiasi laikytis numatytų terminų. Žinau, kad Brianui Simpsonui pirmininkaujant e, komitetas ypač domisi uosto valstybės reglamentu o užimtumo komitetas rūpinsis vėliavos valstybės reglamentu. Tikimės gero e, rezultato toliau nagrinėjant tohografų reglamentą. Susitikau su ponė Silvija Drena tikau gruodžio mėnesį ir aptarėme šį klausimą, man atrodo, yra gera valia iš abiejų pusių. Taigi šie klausimai yra E, tie, kur, su, dėl kurių mes tikimės dėrėti su jumis kaip su lygiaverčiu partneriu. Šiandien tikriausiai nereikia kalb... leisis į, į, į, į giles diskusijas ir imtis e, smulkaus šių aspektų aptarinėjimo, bet ateitie tai esame pasirengę daryti. Trumpai pristačiau tuos teisės, pasiūlymo, um, tuos teisės aktų pasiūlymus, kuriuos, kurių tikimės iš komisijos per atinančius kelis metus. Mes uh, nemanome, kad parlamentas e, e, e, atydamas į trilogo dėrybas nekreips dėmesio į numatytus terminus. Ir visų pirma, norėčiau paminėti čia ketvirtąjį e, geležinkelių paketą. Jis bus tikrai svarbus e, mūsų e, tarybos posėdžiuose. Mes tikimės, kad komisija nebevėluos ir netrukus paskelbs šį pasiūlymą. Ten aptariami kritiškai svarbus klausimai susijęs su saugumu ir e, saveikumu, taip pat e, prieiga prie rinkos, e, paslaugų išskirstimu ir. E, e, tarnybos prisimam, viešojo sektoriaus prisimamais įsipareigojimais. Mes siekiame sukurti integruotą geležinkelio sistemą Europoje. Žinau, kad e, yra daug sudomėjimo šiuo pasiūlymu ir mes turėsime labai kruopščiai dirbti jį nagrinėdami. Aš žinau, kad e, nauja geležinkelių pasiūlymo re, redakcija buvo rengiama sunkiai ir kad visi dar prisimena, kaip sunku buvo dirbti. E, E, oro keleivių e, teisų pasiūlymas yra kitas svarbus pasiūlymas ir laukiame, kad e, komisija užbaigtų jo rengimą. Mes manome, kad jame bus aptarti apri tokie klausimai kaip e, keleivių teisės, taip pat ypač e, lėktuvus skrydžiams vėluojant arba juos atidėjus. Atžvelgiant į tai, kad e, kiti metai bus Europos, pili... kad čia metai yra Europos piliečių metai, šis pasiūlymas bus ypač svarbus. Dar vienas pasiūlymas, kuris yra svarbus ir apima ne tik transporto sritį, yra švarios energijos transporto iniciatyva ir, kiek žinau, komisija netrukus turėtų jį paskelbti. Iš kontaktų su komisijos vicepirmininku Kalasu e, susidariau įspūdį, kad bus siekiama ypač akcentuoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Taip pat e, bus daug dėmesio skirta e, elektronikai elektriniams automobiliams. Dar vienas rytis, kuriai Airija daro, skiria dėmesį jau daugelį metų. <clears throat> šioje srityje Europa tikrai gali tapti lyderė ir aš tikiuosi, kad diskusijos e, šiuo klausimu prasidės jau birželio mėnesio transporto ministrų taryboje. Dar du svarbus pasiūlymai, kurie bus aktualūs mūsų pirmininkavimo metu. Tai e, laivų keleivių sauga ir šiais metais, ir ką tik minėjome metinės metus nuo Kosta Konkordijos avarijos, bei taip pat e, administracinės naštos sumažinimas trumpųjų nuotolių jūrų transportui e, Europoje. E, transporto komitetas yra atsakingas už integruotą jūrų politiką ir ji yra bendrųjų reikalų tarybos kompetencija. Mes turime rūpintis 89 tūkstančiais Europos, kilometrų Europos Sąjungos pakrantės ir suprantame ir žinome, o Airija savo pirmininkavo metu ypač didelį dėmesį skirs pakrantės klausimams. Taigi bus teikiamas pasiūlymas dėl pakrantės zonų valdymo ir jūrų erdvės planavimo, tie turi pasirodyti vasario mėnesį. Tikimės, kad taryba patvirtins poziciją ir tai leis Lietuvai, kuri perims pirmininkavimą, pradėti tarp institucinės dėrybas. E, kiti techniniai ir svarbus klausimai, kurie bus teikiami tarybai, yra bendras požiūris apimantis ir jūrų įrangos direktyvą. Taip pat dar du klausimai, kuriuos nagrinė IMKO ir aplinkosaugos komitetai. Tai poilsinių laivų direktyva ir o, o, transporto priemonių triukšmo lygmens direktyva. Žinau, kad pradėtas darbas dėl transporto priemonių techninės būklės paketo. Žinau, kad rytoj bus e, klausimas šiuo klausimu. Taip pat e, kiti svarbus pasiūlymai yra e, transporto priemonių periodinis tikrinimas ir tikrinimai kelyje. Kipro pirmininkavimo metu taryboje buvo pasiektas susitarimas dėl reguliarios techninės priežiūros. Mes sieksime užtikrinti didesnį saugumą ir mažinti susijusią administracinę naštą. Per kitą pusmetį tikimės taryboje patvirtinti poziciją dėl kitų dviejų klausimų, kurie leis Lietuvai pradėti dėrybą su ponu Kūnu, ponė Senhalova ir ponė Savisar Tomas. Airija <clears throat> E, e, e, garsi tuo, kad labai griežtai siekia užtikrinti saugą keliuose, tikimės ir toliau išlaikyti šią reputaciją. Ir savo pirmininkavimo metu renksime didelę konferenciją skirtą kelių saugumui Dublinė. Ir kalbėsime apie tai, kaip svarbu skleisti pažangosios praktikos pavyzdžius. Konferenciją kalbėsime apie rimtus sužeidimus avarijose. Renginys įvyks kovo 28 Dublino pilyje. E, komisijos vicepirmininkas e, dalyvau šioje konferencijoje ir aš Tikiuosi, kad Brianas Simpsonas pristatys parlamento e, perspektyvą šiame renginyje. Airija taip pat renks 9 Europos, 9 Europos kongresą skirtą informacijos sumaniesiams transporto tinklams. Ir kol, mano kolega, e, ministras Alanas Keli, buvęs jūsų kolega parlamente, e, dalyvauja rengiant šią konferenciją. Dar galėčiau pasakyti, ką apie, žinau, kad tai taip pat svarbu jūsų komitetui. Turizmas yra svarbus Europos ekonomikos sektorius, ypač dėl to, kad jis užtikrinda užimtumą visoje Europos Sąjungoje, ypač tose vietose, kur yra mažai alternatyvių užimtumo galimybių. Airija ypač palaiko E, turizmo e, konkurencingumo ir tvarumo stiprinimą ES lygmenių. Turizmas yra svarbus ir Airijos ekonominiam atsigavimui, todėl mes skirsime tam ypač didelį dėmesį. E, kaip žin, norėčiau paminėti Kozme programą, kuri akcentuoja turizmo svarbą kaip e, augimo ir darbo vietų kūrimo galimybę. Mano kolega Ričardas Brutonas atsakingas už užimtumą, verslumą ir inovacijas e, nagrinės šį klausimą. Galiausiai norėčiau paminėti parlamento e, turizmo darbo grupę, kuriai vadovavo Karlos Fidanza. Žinau, kad jėmėsi nemažai iniciatyvų šioje sityje ir džiaugiuosi, kad mano partijos kolega Jim, Jimas Higginsas ir tos, yra tos grupės narys. E, jis prisidės e, prie šios grupės darbo ne tik pasidalindamas savo patirtimi, bet siekdamas turi, plėtoti turistinę veiklą Airijos vakarinėje pakrantėje. Uh, Kultūrinis ir paveldo turizmas yra daugybės Europos politikos iniciatyvų centras. Failte Island, Airijos nacionalinė e, turizmo plėtojimo institucija, surenks e, tarptautinę konferenciją skirtą šiai, šiam klausimai e, balandžio 25-ąją Dublino pilyje. Noriu pasinduoti galimybę ir pakviesti turizmo darbo grupės narus dalyvauti toje konferencijoje. Aš esu transporto ir turizmo ministras ir todėl turėčiau paminėti dar vieną iniciatyvą, kuri įvyktų 2013-aisiais. Taip vadinama The Gathering Island iniciatyva. Tai yra renginys skirtas e, Airijai, Airijos žmonėms, istorijai, paveldui, maistui, e, kalbai ir kultūrai. Mes e, teiksime, siūlysime visiems, kurie dalyvaus mūsų rengiamuose renginiuose ir joje galimybės apsilankyti yra kitą pusmetį, ne kaip politikui, bet kaip turistui. Ir aš labai trumpai, glaustai prirašiau e, mūsų pirmininkavimo programą. E, kaip, aš tikiuosi, kad susidarėte įspūdį, kad ji yra tikrai plataus užmojo. Mūsų pagrindinių tikslų e, užtikrinimo sėkmė labai priklausys nuo jūsų tiesinio bendradavimo. Mes, mums tikrai jo reikia laiko mažai, todėl perkime prie darbų. Dabar lauksiu jūsų klausimų. Ačiū, ponė ministrė. Atsižvelgiant į tai, kiek parlamento narių paprašė žodžio, e, Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams, bet parašyčiau koordinatorių ne, nekalbėti ilgiau nei keturias minutės, kad mes laikytumėmės darbo tvarkės, kad kiek įmanoma mažiau vėluotume ir aptartume viską, kas numatyta. Pone Gro, žodis jums. Äh, Ačiū. Ačiū, ponė tarybos pirmininkė, dėkoju už pristatytą jūsų programą. Ji tikrai ambicinga, įdomi, labai e, e, savalaikė. Ir kadangi esu iš nedidelės šalies, manau, kaip dažnai e, mažųjų šalių atstovai imasi sėkmingai vykdyti ambicingas plačiau, plataus užmojo programas ir to paties mes galime tikite, tikėtis ir iš jūsų ir EPP frakcija tikrai jūs palaikys, kai jūs te, e, vis, visais atvejais, kai bandysite įtikinti tarybą ir er, e, spręsti vieną ar kitą klausimą, priimti ar vieną ar kitą sprendimą ir e, atsikratyti tų nacionalinių interesų. E, mes e, be abejo turėsime nešti ir savo indėlį, ypač kai kalbame, pažiūrėjau, apie tachografų e, klausimą. Tai yra labai įdomus e, klausimų paketas, kadangi čia kalbama ir apie technologijų, jų plėtojimo galimybės, bet ir taip pat apie saugumo užtikrinimą. Ir mūsų piliečiai turi suvokti, atpažinti mūsų pastangų pridėtinę vertę. Europa turi padėti ekonomikai, turi padėti visiems subjektams, kurie rūpinsis saugumo užtikrinimu. Taigi taip mes tarsi atsižvelgsime į mūsų piliečių teisės ir. E, Taip pat esame ir patys parengę labai įdomių e, pasiūlymų ir įmamės iniciatyvų, kad galėtume kaip parlamentas e, parodyti ir savo pastangas. Žinoma, jūs pateikėte tikrai labai e, aktualius klausimus, pavyzdžiui, dėl oro transporto, kur tikrai dar reikia daug pastangų dėti. Aš manau, kad ir čia mums pavyks pasiekti pridėtinės vertės draugę su jūsų pagalba. Ir naujasis mūsų. Uh, E, gana jautrus e, dokumentų paketas, e, kur, dėl kurio jūs pateikėte tikrai puikų pavyzdį, savo lūkesčių Europos parlamentui pavyzdį. Mes viena vertus labai norime pasiekti kiek manoma spartesnį technologinį proveržį tokioje su, svarbioje srityje kaip geležinkelių transportas, bet ir kita vertus mes nenorime įsivelti į dogmatinės diskusijas. Uh, kai kalbame apie visuomeninės struktūras, apie rinkų atvėrimą, paslaugas. Dėl to reikia užsa, išsaugoti tą um, veiksmingumo principo svarbą. Tik tai tokiu būdu mes galėsime parodyti, kad tikrai siekiame pridėtinės vertės. Ir, e, Taip pat pabaigoje norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į transeuropinius tikslu, tinklus ir, ir jų finansavimą. E, matant, kaip taryba elgesi su finansinėmis e, lėšomis ir jūs, jūsų šalis, e, aiškiai e, matydama Europos solidarumo kartais, Europos solidarumai kartais taikomus dvigubus standartus, manau, kad jūs tikrai suvaidinsite labai įdomų vaidmenį transeuropinių tinklų. Transeuropiniai tinklai tikrai reikš labai aiškę pridėtinę vertę Europai, tiek e, e, skatinant e, regionų raidą ir taip pat įrodant, e, parodant mūsų Europos regionams, kad tokie tinklai ir to, e, jų rėmose vykdomi projektai tikrai yra labai svarbus šiems regionams. E, būtinai praneškite savo kolegoms, kad šioje srityje reikia kai kuriuos projektus vis dėlto išbraukti, kad nereikėtų ir taip nedidelių numatytų finansinių lėšų, kurie siekia vos, daug, vos 10 procentų, nereikėtų jų išbarstyti po to daugybę įvairių smulkių projektų. Aš manau, kad jeigu susitelksime į konkretesnius, stambesnius, svarbesnius projektus, tuomet tikrai būsime daug nuveikę e, visai Europai. Tiek norėčiau e, Jums palinkėti artimiausiais mėnesiais, norėčiau palinkėti Jums sėkmės ir aš norėčiau, kad Jūs be abejo e, visuomet sutartumėte su komisija ir be abejo Jūs jausite mūsų paramą. Ir e, jeigu e, visuomet bus, e, jeigu turite turėti omenyje, kad tas vienas procentas BVP turimas šiais ryčiai finansuoti yra būtiniausios finansinės lėšos, kurių tikrai labai reikia, kad mes išsaugotumėme mūsų pastangų lygį, koks jisai buvo iki šiol. Uh, Taigi e, neleiskite, kad kas nors e, e, kitos institucijos, kaip antai taryba, imtų mažinti, karpyti tas lėšas. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Elkadraui. Socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, aš norėčiau taip pat pasveikinti pirmininkavimą pradedančią Airiją. Matom, kiek darbo jūsų laukia. Tikiuosi, kad darbas bus sėkmingas. Jūs pasakėte, kad norite gerus, gerų teisės aktų, kad nenorite, kad e, nuostatos ar teisės aktai susilpnėtų, būtų skistesni, taip sakant. Tikiuosi, kad jums tai pavyks. Mes pasistengsime jums padėti tikiuosi taip pat, kad jūs ne tik renksite gerus teisės aktus, bet ir garantuosite, kad jie būtų įgyvendinami. Mes kalbėdami su Kipro, baigiančiai pirmininkavimą Kipru, pasakėme, kad yra nepaprastai gaila, jog nepavyko įgyvendyti funkcinių oro erdvės blokų idėjos. Jie jau turėjo pradėti veikti gruodžio mėnesį, tačiau valstybės narės tiesiog neįgyvendino savo prisimtų įsipareigojimų. Tai tikrai labai nuvilia. Yra temų, kurias parlamente mes aptarėme, dėl kurių susitarėme su taryba, jos jie būna priimti, tie sprendimai ir te lieka tuščiais, niekam nereikalingais popieriais dulėti stalčiuose. Taigi aš tikiuosi, kad jums pavyks teisės aktus ne tik parengti, bet ir įgyvendyti. Minėjote keletą pasiūlymų, kurių mums reikėtų tikėtis šiemet iš jūsų, tai geležinkelių paketas, kuris yra nepaprastai svarbus. Uh, Ir mes e, tikrai labai daug tikimės iš jo. Tikimės, kad jis e, po kelių savaičių jau bus mums pateiktas. Frakcijoje mes sakome, kad e, rinko yra labai svarbus dalykas, bet tai nėra panacėja. Panacėja yra interoperabilumas transporto srityje. Reikia, kad darbuotojai būtų gerai išsilavinę, kad galėtų dirbti tinkamomis sąlygomis ir panašiai. Ir ypač geležinkelių srityje Reikia teikti aukštos kokybės paslaugas, kad viešojo sektoriaus pasiūlymas piliečiams būtų geros kokybės. Jūs minėjote ir, ir keleivių teises. Čia mes taip pat iš jūsų šio to tikimės. Parlamentui šitą temą visuomet labai rūpėjo ir mes tikrai atidžiai žiūrėsim, kaip jums sekasi uh, garantuoti, kad tos teisės būtų užtikrintos aukščiausių lygių. Dar vienas klausimas, tas skaitmeninis tachografas, apie kurį jau kalbėta nesikį, gal kolegė tikau apie tai dar, ką nors pakomentuos. Taip pat nepaprastai svarbi tema, nes mes priimdami tokį teisės aktą ne tik padidinsime transport, kelių transporto saugim, saugumą, bet suvienodinsime taisyklės visiems ir tai bus vienas iš esminių vieningos, vienodas sąlygas garantuojančios transporto politikos aspektas. Bet to tai būtų priemonė kovoti ir su sunkiai, sunkiomis didžiulėmis avarijomis, ir su dempingu. Na ir paskutinis klausimas - TNT, tai yra transporto tinklai, ir CEF, Connecting Europe priemonė. kolegos taip pat jau minėjo šią, šį klausimą, bet taip iš tikrųjų šios klausimus reikėtų svarstyti kartu, jie yra irgi susiję. Nėra prasmės iš tikrųjų dabar investuoti energiją, laiką, svarstyti kažkokius tai ten žemėlapius, braižyti, tuos tink, piešti tinklus. Visą tai netenka prasmės, jeigu neturime tam pakankamai lėšų. O tie gandai, kurie mus pasiekia, kelia tikrai nerimą. Atrodo taip, jog komisijos pasiūlymai bus gerokai sumažinti. Ir aš galiu pasakyti, kad mes, mūsų frakcija, tokiu atveju būsime priversti pasakyti, kad ir kofinansavimas iš ES pusės turėtų būti sumažintas, kitaip nebus jokios prasmės tų projektų net, net svarstyti. Taigi tikiuosi, kad jūs kaip transporto reikalų ministras dar kartą turėsite svertų padaryti spaudimą visoms šalims ir atitinkamiems jų ministrams, kad jie, ne, kad jie nemažintų lėšų skirtų investuoti į augimą Europos Sąjungą. Dėkojame ponui Elkadravui, sako pirmininkas, o dabar ponia Maisner. Ministre, dėkuoju Jums už atvykimą, už programos pristatymą. Tikiuosi, kad jūsų pirmininkavimas bus sėkmingas ir aš tik, tai sakau ne tik todėl, kad Airija graži šalis, į kurią mielai važiuoju. Aš norėčiau pakalbėti apie visus aspektus. Pradėsiu nuo šlapių elementų. Jūs sakėt, kad Airija yra sala, tai tiesa, bet man viena tema ypač rūpi. Tai yra integruota jūrų politika, kuri susijusi su to mėlynuoju augimu, kaip mes jį vadiname. Žinome, kad Kipras, pirmininkaudamas, pateikė tą Limasol deklaraciją ir aš, kaip supratau, jūs norite tą deklaraciją pasirinkti savo tolesnių darbo pagrindų, kalbėjote apie jūrų mm, transporto tvarką ir panašiai. Kadangi kalbėjo daug apie augimą, apie darbo vietų kūrimą, tai e, šias temas tikrai galima labai stipriai susijęti ir aš labai tikiuosi iš jūsų gero bendradarbiavimo. Aš manau, kad ta mėlynoji augimo programa yra nepaprastai gera ir iš jos labai daug tikiuosi. Dar vienas rytis, taip pat susijusi su vandeniu, susijusi su e, tarptautinė darbo organizacija ir sąlygomis, kurios yra nustatytos darbuotojams. Manau, kad visos šalis turėtų ratifikuoti tokį susitarimą ir jūs pasakėte, kad stengsitės būti daugiau tarpininkų negu kad negu kad e, laikytis kažkokių nacionalinių principų. Ir aš tikrai tikiuosi, kad jums toks vaidmo, kilnus vaidmo pavyks ir kad jums pavyks įkalbėti tas šalis, kurios neratifikavo šio sutarimo, tą padaryti. Tai paskutinis dalykas - keleivių saugumas keleiviniuose laivuose. Kosto Konkordija nelaimė įvyko dar visai neseniai ir aš norėčiau sužinoti, ar gali ką nors ES padaryti, kad tokių nelaimė daugiau neatsitiktų padarydama išvadas iš tos nelaimės. Na, o mm, Flaminija atvejis, kurio jūs nepaminėjote, taip pat yra svarbus. Ne tik todėl jį miniu, kad jis yra vokiečių laivas, bet ir todėl, kad nelaimės atveju mes neturim gerai veikiančios veikimo koncepcijos, ką daryti, kai tai atsitinka. Taigi čia reikėtų dar padirbėti. Ketvirtasis geležinkelių paketas, taip pat jau daug kartų minėtas, jūs suprantat, kad aš esu iš Vokietijos ir Vokietija čia vaidina ne paskutinį vaidmenį, kaip komisaras kartais sako, Vokietija prieš visą pasaulį, bet mes tikrai norim, žin... E, kartais tikrai žinom geriau, kad visai nepriklausomai nuo uh, šalies, iš kurios esame atvykę, mes visi siekiame europinių tikslų ir norime, kad Europoje būtų geriau. Taigi tikiuosi šios diskusijos, kad, iš tos diskusijos, kad ji bus produktyvi. Taip pat tikiuosi, kad ir vieningos Europos oro erdvės klausimų jums pavyks jūsų tarpininko vaidmuo. Sakykime, Vokietija su Prancūzija apskritai yra susipriešinusios šioje srityje, taigi jeigu jums pavyktų pastumti ir vieną, ir kitą, viena kitos link, tai jums mes nupil, nupintume laurų vainiką už tokį tarpininkavimo vaidmenį. Na ir dar dvi sritys. Tai yra skaitmeninis tachometras, kuris taip pat jau buvo nesikiminėtas, pritarsiu kolegai Hroš, čia kalbam apie transporto eismo, kelių eismo saugumą, bet neturime nepamiršti ir smulkių vidutinių įmonių, kurios nuolat yra minimos ES politikoje ir nuolat pamirštamos įgyvendinant įstatymus. Taigi neturime pamiršti, kad sukūrdami tą tekografų sistemą mes neturime jiems užkrauti dar didesnio administravimo. Taigi iš esmės iš vienos pusės saugumas, iš kitos pusės pažiūrėkime, kas turės visą tą dalyką įgyvendinti. Na ir paskutinis dalykas - tinklai ir CEF. Ir čia noriu pasakyti, kad nuo 2009 metų, kai esu parlamente, dar niekada nepatyriau tokio dalyko, kad visos frakcijos taip vieningai remtų komisijos pasiūlymus. Sakykime, jeigu tai būtų sukurta kokia nors metro sistema visai Europai, tai visi tam pritartų. Bet reikia finansavimo ir mes, parlamentas, visais, visomis išgalėmis tenksimės, kad finansavimas nebūtų sumažintas. Uh, taryba žinau, kad nori sumažinti lėšas, galbūt jūsų požiūriu tai yra ir suprantama, tačiau man atrodo, kad Europai reikia kiekvieno cento investuoto į šitą sritį. Uh, ir jūsų pirmininkaujantį šalis galėtų galbūt šiek tiek atidžiau pažvelgti į tuos pilotinius projektus, kurie jau veikia ir kurie gali parodyti kelius, kaip galima sugeneruoti lėšų tokiai, tokiai sričiai ir kokią tai gali turėti naudą. Džiaugiuosi jūsų būsimų pirmininkavimų. Ačiū ir iki kitų kartų. Ačiū, ponia Maisner. Dabar žodis suteikiamas ponui Zyliai. So, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti abiems ministrams ir taip pat mm, pirmininkaujančią Airijai už labai gerai struktūrizuotą programą. Kalbant apie ketvirtąjį geležinkelių paketą, panašu, kad jūs pradėdami pirmininkavimą ir po to jums, jumis pasieks po jūsų dirbs Lietuva ir Graikija. Ir panašu, kad laikotės gana specifinio požiūrio į e, geležinkelių klausimą. Uh, Kadangi jis, skirtingos valstybės narės, e, jos yra specifinėje padėtėje ir jų nelabai e, kartais ir e, nelabai jas ir supranta kitos valstybės narės. Dėl to man labai įdomu bus, kaip jūs svarstysite tuos geležinkelio klausimus. Jūs taip pat minėjote, kad norėtumėte pradėti nuo techninės E, riedmenų sertifikavimo dalies, ir, o politinius klausimus galbūt kiek nustumti į, į ateitį. Aš esu kiek susirūpinęs, ar tai nesuskaldys paketo uh, Pavyzdžiui, e, kalbant apie e, kai kurių klausimų atskirimą, liberalizavimą, visi tie dalykai, ko gero, e, bus, skir, bus jau palikti svarstyti kitai parlamento kadencijai ir komisijos kadencijai, kitam, kitai kolegijai. Ir man tai nelabai patinka. Kalbant apie transeuropinius tinklus ir CEF, aišku, tai yra prioritetinės sritis Tačiau aš bijau, kad po suderintos daugiametės finansinės programos mes turėsime ieškoti pirmajame svarstyme kompromiso, kalbant apie TNT gairias. Ir aš tikiuosi, kad jūs labai griežtai vertinsite um, projektų atrankos klausimą atsižvelgdami į e, finansavimo ribotumą. Kitas mano klausimas, aš esu sanglaudo šalies atstovas ir jūs e, be abejo tuos klausimus varstysite, taigi aš norėčiau jūs paraginti, išsaugoti CEF finansavimą e, sanglaudos pinigais, remiantis likščioliniais lygiais kadangi priešingo atveju sanglaudos šalis turės e, mažiau galimybių e, finansuoti savo jau e, vykdomus projektus. Taip pat norėčiau pasakyti, jog nemanau, jog būtų, e, turint omenyje e, Kosta Concordiją, avariją ir dar vykstančius tyrimus, atliekamą tyrimą, e, jog e, nebūtų e, gerai, taigi nemanau, kad nebūtų gerai, e, kad būtų e, toliau plėtojamas tas paketas, priemonių paketas. Kad tai yra, aišku, labai, labai šviežias dokumentų rinkinys, jame dar daug ką reikia tobulinti ir dėl to aš manau, kad reikės ir siekti ir tam tikrų kompromisų. Dėkui. Ačiū dar žodis ponui Krameriui, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Žinoma, norėčiau Jums palinkėti visokiojo pasiekmės. Pasižymėjau kai kurios dalykus, pažiūrėjau, keleivių teisės, visada labai e, gerai skambantis dalykas. Jūs taip pat pasisakysite už e, tokių teisių gynimą e, oro transporto srityje, tačiau aišku, kaip, kaip esi keleivis, oro transporto keleivis ir kai oro transporto bendrovės neįvykdo savo įsipareigojimų, keleiviui labai sudėtinga rasti tinkamą adresą, tinkamą telefoną ir apginti, tinkamai apginti savo teisės. Labai dažnai jeigu įmamasi bilinėtis, tuomet e, keleivis dažnai pralaimi. Tad e, mums reikia užtikrinti, kad vyktų e, šioje srityje tikrai sažininga konkurencija. Taip pat jūs sakėte, kad reikia, kiek manoma, protingiau investuoti, sumaniau investuoti. Tai yra teisinga. Tačiau aš dar pridursiu, jog akivaizdu, jog būtų labai kvaila E, iki šiol buvo kvailai investuojama, kadangi turėjome nemažai pinigų, tačiau nesukūk, dar nuskūrėme bendros Europos oro erdvės. Yra, yra susiskaldžiusi į atskiras valstybės narės ir joms kyla finansavimo klaus, e, sunkumų. Mums nereikia kažkokios kitokios, e, kit, kažkokių kitų priemonių. To, ką, tai, ką turime, to užtenka, tačiau mums reikia kitaip plėtoti politiką. Ir reikia užtikrinti, kad taryba ne E, persvarstyti visus prioritetus, kadangi yra stambiaus, pro, tas stambaus masto projektų, kaip antai Vokietijoje, naujas geležinkelio linijos kūrimas e, iki Štutgarto, e, kuri turėtų, turėtų padė, pasitarnauti ne tik tai keleivių, bet ir E, krovinių transportui ir tai kainuos daugiau kaip 3 milijardus eurų. Kita vertus, toje pačioje Vokietijoje yra verkiant reikalingos kitos keleiviams skirtos geležinkelio linijos ir joms neskiriama pinigų. Todėl aš visiškai jums sutinku, kad reikia investuoti protingiau, kad būtų, efekto būtų sulaukta kiek įmanoma greičiau, o ne ar kitoje ar dar kitoje kartoje, o gal iš vis nesulauktume to, tos, tos naudos. Uh, Aš taip pat labai skeptiškai vertinau komisijos uh, įsipareigojimą iki 2012 metų um, iš, uh, vykdyti savo įsipareigomus, tačiau man labai įdomu, koks yra jūsų, um, kokia jūsų pozicija šio klausimo. Dėl švarios energi, energijos ir aplinkosaugos standartų transporto srityje. Mm E, CO2 išmetimo mažinimo. Mes žinome, kad aviacijos e, srityje emisijos yra penkis kartus pavojingesnės negu taršalai išmetami čia e, žemėje ant sausumos. E, 5,5 milijonų eurų kasmet yra subsidijuojama tų tikslų siekiant ir kaselyje yra numatyta 12 maršrutų ir juos, jais operuoja dvi, aš, septynios e, oro bendrovės, iš kurių kai kurios jau yra paskelbusios bankrotą. Ir į šį oro uostą e, yra investuojami milžiniški pinigai jeigu tokios subsidijos būtų išbrauktos, panaikintos ir būtų įdėmiau žvelgiama į regioninių oro uostų veiklą, tuomet mes gerokai staupytume. Minėjote Kosta Concordia avariją, iš tiesų reikia iš, gerai išanalizuoti šią situaciją, Flaminija čia yra svarbus pavadinimas, ar taryba daro kokias nors išvadas. Ir ar ji vis dėlto užmerkusi vieną akį ir galvoja, jog e, visa tai nerūpi Europai, tai yra valstybių narių e, vidaus klausimas. Tačiau mes manome, kad taip negali būti, jeigu kyla kokia nors avarija, jeigu kyla bėda, bet kurioje valstybėje narėje, tuomet ES turi joms padėti. Uh, Antžeminės paslaugos. Žinote, kad parlamentas didžią balsų daugumą atmetė e, siūl, e, pasiūlymus. Ar norėčiau paklausti, ar jūs manote, jog yra prasminga turėti Europos lygmens taisyklės, kurios būtų taikomos trims, keturiems oro uostams, e, kurios galbūt tiems oro uostams bus svarbios dešimties, dvidešimties metų. Kodėl tokiai smulkmenai tvarkyti reikia Europos lygmens teisės akto. Tuo tarpu, kai yra daugybė kitų e, jau egzistuojančių teisės aktų nuostatų, kurios yra nuolat pažeidinėjamos. Gruodžio, pavyzdžiui, gruodžio penktąją dieną bendroji oro transporto erdvė turėjo, e, jos taisyklės turėjo nusigalioti. Tai turėjo būti visoms pusėms labai gera, naudinga e, sistema. Tačiau taryba užuot rėmusi e, mūsų visų pastangas, tik tai kiša pagalius į ratus, e, mano, jog tai yra pačių valstybių narių reikalas, o ne ES. Aš kaip vokietis norėčiau čia pakalb... paminėti necenzūrinį žodį, na, bet susilaikysiu. Mes Europoje e, laikomės teisinės valstybės principų ir dėl to negalime stichiškai elgtis su tuo, ką priimame ir ką, dėl ko susitarėme. E, Dėl transporto saugumo, žinote, kad e, dauguma eismo įvykių įvyksta dėl per didelio e, greičio. Prieš 26 metus komisija pateikė pasiūlymą apriboti e, greitį iki 30 km per valandą vietovėse, o savivaldybės turėjo nuspręsti savarankiškai, kokį, kaip apriboti greitį didesniuose miestuose ar, ar tam tikrose specifiniuose ruožuose. Ši iniciatyva, ar jūs jos ir toliau e, laikysitės, ar jūs ją plėtosite, nors jai jau yra daugiau kaip 25 metai, ir ar tos, ta iniciatyva yra populiari Junktinėje karalystėje, Airijoje. Ir kitas, paskutinis mano sakinys. E, visos valstybės narės turi greičio pribojimus e, autostradose, tik tai Vokietija ne. Ir man įdomu, koks jūsų požiūris į šį klausimą. Ar jūs manote, kad tik Vokietijoje vairuotojai turi teisę e, lakstyti e, kaip tinkami, ar vis dėlto visoje ES turėtų būti nustatyta tam tikra greičio riba? Juk vis dėlto mes kalbame apie Europą. Iš tiesų, reikia nepamiršti, kad e, ministras dar vis klausosi mūsų, kad galėtų pateikti atsakymus, reikia klausytis, reikia laikytis numatytų apribojimų. Dabar žodis poniu Kohličiakui ir noriu padėkoti e, APP frakcijai. Ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad mums pristatytas darbų sąrašas yra tai išties įdomus - stab, ekonominis stabilumas, tvarios darbo vietos, e, Europos Sąjungos institucijų e, prestižo didinimas. Jeigu norėtume visų šių tikslų siekti, taip pat jūs kalbėjote apie turizmą, tai tikrai gerai, nes turizmo sektorius sukuria daugiausia darbo vietų pasaulyje. Kad tai užtikrintume, reikia išsiaiškinti, kur slypi didžiausios problemos. Taigi, kalbant apie sausumos transportą, vis dar kalbame infra, apie infrastruktūrą, saugą keliuose, tačiau iš esmės reikia užtikrinti, kad vairuotojų mokymas būtų stiprinamas. O aš pasigendu šio elemento, todėl raginčiau airiją skirti šiam klausimui dėmesio, nes tai ypač svarbu užtikrinant geresnį saugą keliuose. O kalbant apie e, geležinkelius, pirmojo ir trečio gyvendinimas bus tikrai sudėtingas klausimas. Pavyzdžiui, pirmasis paketas yra visiška katastrofa ir ten turėtų būti kalbama ne tik apie Vokietijos geležinkelius ir apie kitų šalių geležinkelius. Kalbant apie o, keleivinių, atsiprašau, apie jūrų transportą, airiai tikriausiai jis yra aktu, aktualiausias, tačiau aš, būdamas iš šalies, kuri neturi prieimo prie jūros, ypač domiuosi e, vidaus vandens keliais. Turėtumėte žinoti, kad didžiausia Europos upė yra Dunojus, ne tik Reinas ir keli jo intakai. Turime kažką tai pasiūlyti ir vidurio Europai. Nereikėtų manyti, kad Dunojus teka kažkur tai mm, už vienos, o Elbė yra įdomi tik dėl to, su, dėl savo intakų. Nereiktų pamiršti ir Oderio, dar vienos upės. Norėda, siekdami užtikrinti saugesnius kelius, turėtume visus traktuoti lygiaverčiai. verčiai O kalbant apie aviaciją, reikėtų apsvarstyti darbo sąlygas ir subsidijas šiam sektoriui. Taip vadinamos vietos bendrovės, tokios kaip Ryanair, elgesi kaip kaubojus atėjęs į salūną. Ir toks elgesys yra tikrai pavojingas. <clears throat> tai sumažina standartus darbuotojų, darbuotojams siūlomus standartus visame sektoriuje. Europos parlamentas parengė pranešimą dėl direktyvos skirtos e, neįgaliems asmenims oro e, orlaiviuose. Būtent dėl šios e, bendrovės. Aš tikiuosi, kad jos tais, tolesnis ilgesys neprivers mūsų renkti daugiau direktyvų. Toliau noriu pasakyti kai ką dėl teisės pasiūlymo dėl uh, avarijų jūrose. Prisiminėte Kosta Concordiją. Direktyvoje yra pasakyta, kad per mėnesį nuo avarijos reikia suburti tyrimo komisiją, o per metus turi būti parengta uh, E, avarijos nagrinėjimo ataskaitą. Aš tikiuosi, kad Airija pasirūpintis tuo, kad Kosta Konkordijos tyrimo studija būtų viešai paskelbta. Ačiū. Ačiū, ponė Kohličiakai. Dabar suteiksiu žodį dar tiems parlamentariams, kurie jo prašė. Jūs patys matote, kiek dabar yra valandų, mes jau atsiliekame nuo darbo tvarkės. Prašau visų griežtai kalbėti neilgiau nei dvi minutės. E jungsime laikrodį, kad jis darytų spaudimą kalbėtojams. Visų pirma, žodis ponui Vandalenui. Ačiū, pirmininkė. E, noriu pasveikinti ir jos ministrą. Tikrai labai malonu, gerai, kad saugumas yra vienas svarbiausių programos klausimų. Bet turiu klausimų ir apie e, aviacijos saugumą. Jau daugelį metų rengėme skrydžių reglamentą, siekdami juo užtikrinti geresnį lakūnų darbą. Tačiau informacija, kurią perskaičiau, yra išties neraminanti kalbu apie skrydžių laiką ir poilsio laiko vis mažinamas lakūnų pilotų poliso laikas. Noriu paklausti ir jos, ar jūs bandysite dar keisti kažką, kad pilotai pakankamai pailsėtų, nes tai labai svarbu. Toliau, Ryanair bendrovė. Daug jau pasakyta apie Ryanair. Ir ta bendrovė de jure ar de facto uh, privalo laikytis taisyklių, tačiau ši bendrovė kuria savotišką aviacijos sektoriaus kultūrą. Pavyzdžiui, nusprendžia, kiek konkretus keleivis sunaudos kūros krisdamas orlaivių. Noriu paklausti, ar airija lengiasi kažką daryti dėl Rainėje. Pirmininkas, ačiū ponė Vandalinai, kad laikėtės laiko. Dabar žodis poniai tikau dviems minutėms.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 taip pat padėkoti už pasirižimą e, užbaigti skaitmeninių tachometrų e, dosės svarstymą. Tai tikrai opus klausimas, bet noriu Jūs patikinti, kad parlamentas padarys viską. E, Draugės su kolega šešėliniu pranešėjų ponu Higginsu ir kitų frakcijų e, pranešėjais darysime viską, kad šio klausimo, šio dosies svarstymas baigtųsi jūsų pirmininkavimo metu. Be abejonės tai nereiškia, kad mums nereiks dirbti. Tikiuosi ilgų dėrybų, nes parlamentas ir turi ilgą reikalavimų sąrašą šio dosies svarstymą, bet aš tikiuosi visiško atsidavimo ir atviro požiūrio į darbą siekiant užtikrinti, kad šis klausimas būtų užbaigtas jūsų pirmininkavimo metu. Turiu klausimą apie direktyvą dėl vairuotojų, vairuotojo pažymėjimų, vairuotojų pažymėjimų integravimo. Uh, E, profesionalaus ir paprasto vairuotojo pažymėjimo sujungimo. Aš tikiuosi, kad bus pasiektas konsensusas, kompromisas ir kad komisija parengs poveikio vertinimo studiją ir, ir peržiūrės savo e, siūlymą atsižvelgdama į tos poveikio studijos rezultatus. Dar vienas dalykas, kurį noriu aptarti. Tai susijęs su skaitmeniniais tachometrais. Tai, tai vadinamasis AERT susitarimas AETR susitarimas. Jame dalyvauja 27 valstybės narės bei dar 24 Europos ir Azijos šalis. Komisija pateikė pasiūlymą, teikdama, kad Europos bendryje kaip tokia, kaip viena šalis būtų šio susitarimo šalimi. Norėtume, kad šis klausimas būtų svarsimas prioritetinė tvarka. Ačiū. Dabar ponia Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Jūs e, parengus tikrai labai ambicingą politinę programą e, derinant ją su plėtra, užimtumo ir mm, saugumo skatinimu. Ir ketvirtasis geležinkelių paketas, dėl jo turėčiau klausimą jums. pirmais, pirmieji pasiūlymai visiškai neatspindi socialinių aspektų. Mums reikia ir socialinio e, nuostatų paketo. Taigi ir socialinėje srityje reikia atsvaros. Komisijos pasiūlyme dėja mes to nematome. Uh, O oro uostų dokumentų pakete mes matėm, mes, mums pavyko pasiekti, kad e, būtų įtraukti ir socialiniai aspektai, nors galbūt ne šimtų procentų atsižvelgiama į mūsų pasiūlymus, tačiau vis tiek tai jau šis tas Ir aš manau, ar, kad jūs galėtumėte žengti dar toliau ir dėl keleivių, susmos eismo keleivių teisių. Man atrodo, mums reikėtų pasiūlymų dėl e, harmonizavimo, nes yra įmonių, kurios e, tiesiog kankina savo e, darbuotojus, tačiau tai nėra vienintelė bėda. Keleiviai tiesiog dažnai nežino, kaip apginti savo teisės, dėl to E, labai svarbu e, atsižvelgti į jų teisės ir jas ginti. Tai pasakytina ir apie mm, keli, e, jūrų keleivius, o kalbant apie funkcion, funkcinės oro erdvės blokus, mes matome, jog čia šis, šios sistemos kūrimas stringa ir mes tikimės iš jūsų politinės valios, kad pagaliau kažkaip prasilauštume šioje srityje. O dėl trun, e, turizmo. Gaila, kad jūs ne, tiesiogiai neatsakote už šią sritį, nes viską, ką jūs, visas, ką jūs išdėstėte, buvo labai tik gražu. Iš tiesų mums reikia parodyti didesnės pastangas. E, e sprendžiant tos turizmo finansavimo klausimus, derantis dėl daugiametės finansinės e, programos. Mums E, labai svarbu sausumos eismo, e, sausumos eismo saugumo sritis yra mums taip pat labai svarbi ir aišku, mes e, turime dėti visas pastangas, kad sausumos eismo infrastruktūra būtų plėtojama, kiek įmanoma, veiksmingiau, kad ji būtų saugi ir atitinkamai nustatant ir, tokiu, ir finansavimą. Dėkoju. Ačiū ponė Jelai, dabar ponas Kor. Herr Ratspräsident, Sie sind auf einem sehr guten Weg, bitte halten. Pirmininkė, Laikykitės šio kelio, jūs, jis tikrai teisingas. Jūs suprantate, kad transportas tai nėra pats savo, tikslas pats savo mobilumas, transportas tai yra kiekvieno mūsų teisė. Žinoma, reikia, kad tas transportas saugotų aplinką, dabar taip nėra. Bet mes visi suprantam, kad be transporto neįmanomas nei augimas, nei užimtumas, nei gerovė. Šios trys savokos jūsų darbo tvarkėje yra įrašytos pirmais numeriais ir jums už tai noriu padėkoti. Efektyvumo didinimas, daug, saugumo didinimas, konkurencingumas ir saugumas. Jeigu tai bus jūsų prioritetai, aš jūs remsiu. Ačiū. Ačiū. Iš tikrųjų, visi pradėjo kalbėti šiek tiek trumpiau. Dabar žodis ponui Higginsui. Ačiū, ponė pirmininkė ir noriu padėkoti ministrui už e, pirmininkavimo prioritetų pristatymą. Kalbėsiu iš ties trumpai. Ministras savo pasisakymę kalbėjo, kad airiai nesiekia monopolizuoti e, kelių saugumo srities, bet pažvelkime, kokius tikslus esame išsikėlę kelių saugumo srityje. E, siekiame sumažinti mirčių keliuose skaičių. 2000, iki 2010 norėjome sumažinti tų mirčių skaičių 20 tūkstančių, tačiau mes to tikslo nepasiekėme. O e, Airijoje sėkmės kelių saugumo užtikrinimo srityje e, pasiekėme jūsų ir jūsų kolegos dėka. Vos prieš keletą metų 1972 metais Airijoje keliuose žuvo 640, praėjusiais metais jų žuvo 100, mūsų tikslas yra pasiekti nulį. Ir e, Jūs minėjote, kad skirsite dėmesį tai, kokie, kokius, kokius sužeidimus žmonės patiria avarijose. Ir manau, kad svarbu, kad tik manoma daugiau dalyvių pritrauktų šį konferenciją. Ir, ponė e, ministrė, linkiu Jums sėkmės e, pirmininkavimo laikotarpio. Ačiū. Ertug, la... Ačiū, ponas Ertuk, prašau žodis jums. Ja, Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Minister, recht herzlich. Dėkoju, pirmininkė. Sveiki atvykę į Bruselį. Ministrė, linkiu Jums sėkmės Jūsų pirmininkavimo metu ir noriu atsiprašyti, negalėjau išklausyti jūsų pasisakymo vėlavau šį posėdį, tačiau leiskite man pasakyti keletą pastabų apie vieną svarbę temą, o o tokia tema yra pinigai. Mes esam priklausomi nuo jūsų paramos, derantis dėl daugiametės finansinės perspektyvos, mums reikia jūsų paramos, mes nuo jos priklausome, ypač kai kalbam apie CEF finansavimą. Dabar mes girdime tokius dalykus. Valstybės narės nenori finansuoti to pasiūlymo taip, kaip jį siūlo finansuoti komisija, o iš kitos pusės yra numatyta mažinti finansavimą, sulaikyti lėšas ir panašiai. Taigi mes esam sunerimę ir prašome jūsų pas, paremti mūsų pasiūlymus, bei norime įspėti, kad parlamentas nepriims tokios pozicijos. Visų pirma, mes ir taip jau sutikome su mažesniu biudžetu ir dabar dar apkrausime tas, tuos projektus kažkokiais papildomais biudžetiniais įsipareigojimais. Galų galia viskas baigsis tuo, kad mes iš vis negalėsime pradėti jokių projektų mes turime būtinai investuoti į tarp valstybinių kliučių, transporto kliučių e, mažinimą, į multi arba daugia modalumą, kad išvengtume to butelio kaklelio principo pasieniuose. Todėl aš noriu jūsų paprašyti paremti mūsų pozicijas šioje, šiais klausimais ir atitinkamai mes jūs taip pat remsime. Ačiū. Ačiū Ertugai. Pone Ertugai, daugiau norinčių pasisakyti nebėra, todėl dabar norėčiau suteikti žodį ministrui, taip pat užduoti porą klausimų ir išsakyti porą pastebėjimų. Uh, Noriu padėkoti Jums už pasisakymą už tai, kad, ir už tai, kad taip nusekliai pristatėte savo pirmininkavimo prioritetus. Taip pat noriu padėkoti Jums už jau vykstantį metadarbiavimą su kai kuriais parlamento nariais ir tai atskleidžia Jūsų pasirežimą rimtai imtis Jūsų laukiančių klausimų. Ir turiu porą klausimų. Visų pirma, ar Jūs turite kaip e, ministras transporto, transporto ministrų tarybos atstovas e, poziciją dėl to, koks turėtų būti transporto sektoriaus biudžetas. Ar, ar žinote, kokios yra nuomonės? Taip pat, kadangi esu gydytojas, ką manote apie komisijos bandymą gimdyti ketvirtąjį geležinkelių paketą ir aš nemanote, kad tai gali būti labai sudėtingas procesas. Ačiū. First of all, thank you very much for your, uh, for your comments uh, and your questions. Uh, Pirmą noriu padėkoti visiems už jūsų pastabas, už uh, pasiūlymus, pasistengsiu apžvelgti kiek manoma daugiau jų. Visų pirma, dėkuoju už tikrai šiltus padrasinimo žodžius, už jūsų paramą mūsų pirmininkavimui. Ponas Groš kalbėjo apie tachometrus ir turiu pasakyti, kad visiškai su, sutinku su juo, kad svarbiausias dalykas čia yra pridėtinė vertė jo svarba Europoje, o, o, o ne komfortas. Ir aš tikiuosi, kad šioje srityje pasieksime pažangos pirmininkavimo metu ir tai darydami tiesiog sieksime suderinti saugos keliuose ir darbuotojų apsaugos aspektus. Daugelis narių, ponė Maisner, ponas Sertuk, vicepirmininkas, ponas Alkadrau ir ponas Groš e, uždavė klausimų apie transeuropinius tinklus bei Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Aš suprantu, mastu, kad, kad parlamento siekės užtikrinti kiek įmanoma didesnį biudžetą šiems sektoriams, jei mes rimtai vertiname ES augimo galimybės. Mes turime investuoti į infrastruktūrą, į transporto sektorių, į energetikos tinklus. Aš kiek įmanoma laikysiuos. E, ryštingos pozicijos ir taryboje, ir Airijoje, tačiau aš viską vertinu realistiškai. Didžiausius sprendimus priimsime ne mes, ne aš, jie bus priimami aukštesnių lygmenių, bet aišku, mes visi esame pasirengę kovoti. Jei biudžetas bus sumažintas, žinoma, tuomet turėsime. E, svarsyti, kaip geriausia jį panaudoti ir geriausia tuomet lėšas skirti tarp valstybinėms projektams užtikrinti saveikumą. Ir Taip pat sieksime geriausiai išnaudoti naujas priemonės, pavyzdžiui, projektų obligacijas, užtikrinti, kad tas procesas, jų vertinimas prasidėtų kiek įmanoma greičiau. Daugelis narių, pona Skramer, pone Maisner, ponas Alkadravai, ponas Aleksandras kalbėjo apie vieningo Europos dangaus iniciatyvą ir reiktų pripažinti, kad pažanga čia tikrai e, lieta varo į nevilti tai, kad niekas nevyksta, turime bendrą rinką, bendrą valiutą, pilietybės nuostatas, tačiau mums nepavyksta užtikrinti bendros oro eismo kontrolės sistemos dėl iškylančių sunkumų. Žinoma, komisija turi nuspręsti, ką, ką daryti, ką jį toliau darys. Bet žinoma, esu pasiruošęs siekti pažangos varstant šį klausimą. Nežinau, koks bus komisijos sprendimas. Aš beveličiau, kad būtų daugiau galimybių valstybėms narėms susitelkti ir dirbti, o ne kovoti su komisija. Tai e, mūsų uh, funkciniai santykiai tarp Junktinės karalystės ir Airijos puikiai uh, veikia, nenorėčiau veltis į diskusijas ar ginčius dėl to, kaip tas klausimas atvarkytas tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Pone Maisner kalbėjo apie integruotos jūrų politikos svarbą. Aš visiškai tam pritariu. Airijoje, e, aš, pas Airijos ministerija yra transporto ir turizmo departamentas, bei taip pat departamentas atsakingas už švyturius, už kitus su jūra susijusius aspektus ir jis rūpinasi visais pakrantės klausimais. Ir manau, kad e, daugybė tų klausimų bus svarstome Briste ir užsienio reikalų ministrų posėdžiuose. Bet, kaip jau sakiau, mes ypač akcentuosime jūrų darbo konvencijos e, ratifikavimą. Labai daug susidomimo susilaukė ketvirtasis geležinkelio paketas, pona Maisner, pona Zylė, pona Javastender, visi pirmininkas. Visi uždavė klausimus apie jį. Žinoma, mes esame mm, pasirengę dirbti, kai tik jis bus paskelbtas, bet komisija turi pirmą paskelbti. Kol jo nėra daug nuveikti negalime. Atsakydamas į pono Zylės klausimą, sakyčiau, kad Manau, kad pažangos galima pasiekti sparčiai, nesunkiai, ypač saugumo, saveikumo klausimais. Kada tai galėtų įvykti? Tuomet galėtume spręsti e, sektoriaus atskirimo, išskirstimo klausimus. Tačiau negalima imtis e, tų atskirimo darbų, taip pat paraiškų teikimo Europos mastu, kol kiti pradiniai darbai netlikti. Taigi labai paprasta čia nebus. Aš suprantu klausimą dėl uh, atsietų tinklų. Airija yra sala ir žinau, kad mm, bėgių vežės plotis yra aktualus, pavyzdžiui, Baltijos valstybėms. Taigi visi reglamentai ir direktyvos turi apimti šį aspektą, šiek tiek šį aspektą. Tačiau Mm, iki šiol, na, tokių, dar nebuvo tokių pasiūlymų, kur atskirai būtų aptarti izoliuoti tinklai e, oro, mm, orlaivių keleivių teisės. Manau, kad šis pasiūlymas yra ypač naudingas piliečiams. Ir vertinant viską paprasto vidutinio žmogaus akimis, e, pavyzdžiui, parlamentas pastaraisiais metais sugebėjo sumažinti tarp tinklinio ryšio mokesčius ir žmonės tai žino ir suvokia ir pripažįsta. Ir uh, orlaivių keleivių srityje, manau, tai, tai yra ta kita tokia sritis, kur galime parodi, pa, pademonstruoti apčiuopiamą Europos naudą Europai piliečiams. E, kalbant apie uh, pigias oro linijas, tai žinoma, labai mažai oro linijų dabar padėtis yra sudėtinga. Uh, avarijos Kosto Konkordija atvejs buvo svarstytas taryboje ir turėtume sulaukti komisijos pasiūlymo dėl laivų keliaivių saugumo, turėtų pasirodyti vasario mėnesį ir paskui bus rengiama pažangos ataskaita taryboje birželio mėnesį. Kiek žinau, jūrų keliaivių teisės aktas kol kas nenumatomas artimiausių laikotarpių. Komisija rengia e, pasiūlymą siekianti suderinti keliaivių teisės, naudojantis įvairių rūšių transportų. Tas darbas užtruks keletą mėnesių. Ponas Kohličiak pirmasis minėjo turizmą. Noriu padėkoti Jums už tai. Jūs kalbėjote ir apie vairuotojų mokymą. Iš tikrųjų, e, Mano apygardoje, pavyzdžiui, teka kanalas, tačiau jo negal, negaliu priskirti e, vidaus e, vandenvalos keliams. Bet suprantu, kad Europos mastu kai kam tai svarbu. E, pigių oro linijų klausimas irgi buvo iškeltas. Manau, kad buvo labai teisingai sudėlioti akcentai, bet mes daugiau, daugiau dėmesio skirsime keleivių teisėms. Ponas Vandalens kalbėjo apie skrydžių tarpsnius Visi su tuo susiję e, tyrimai yra daromi mokslinių pagrindų, remiantis mokslininkų duomenimis ir taryba užsijima tais klausimais. Buvo paminėta Ryanair bendrovė, aš nenorėčiau labai e, gilintis į tai, vis, esu susidūręs su jais, kaip ir visi tikriausiai, e, na, tai yra didžiulė bendrovė, kur kasdien skraidina daugybę keleivių ir jų, e, jie sugeba puikiai laikyti saugumo reikalavimų. Airijos valdžia, Airijos sau, oro erdvės saugumo institucija griežtai kontroliuoja. Žinau, kad laikrašiuose pasirodė straipsnio apie Ryanair e, bendrovę, tačiau pasirodė, kad tie straipsniai buvo net, netikslus ir tuos straipsnius teko uh, informaciją te, juose teko pa, paneigti. Pone Tikau kalbėjo apie integruotą vair, vairuotojo pažymėjimą ir kalbėjo apie ART susitarimą. Aš ne, neturiu visos informacijos apie tai, aš turėsiu dar kartą e, dar tą informaciją peržiūrėti ir jums atsakyti vėliau. Ponas Koch sakė, kad be transporto uh, sistemos nebus augimo ir užimtumo, aš visiškai sutinku. Dėl ES kaip vienos šalies prisijungimo prie ART e, susitarimo, tą klausimą dar svarstysime. Dėl kelių, dar kartą dėl kelių saugumo Kaip parlamento narys Kintas sakė, Airija iš pavojingos valstybės, pavojingų pa, pa, kelių e, valstybės tapome viena saugiausių šalių. Ir mes esame pasiryžę toliau siekti savo tikslų šioje srityje. Ačiū Jums ir tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su Jumis ateityje. Ačiū, ponė ministrė. Man atrodo, įvyko nepaprastai vaisingas pasikeitimas nuomonėmis jūsų pirmininkavimo transporto ministrų taryboje pradžioje. Matau, kad e, la, mūsų laukia įtempta darbo tvarkė. Man patinka jūsų optimizmas ir ypač džiaugiuosi jūsų energija ir, ir jūsų jaunumu. Ir viskas tikrai labai puikiai klostosi, nes mums ir reikia dirbti, sprendžiant daugybę klausimų transporto srityje. Ačiū. Ačiū. Mesdames et messieurs, chers collègues, ne vous dissipez pas trop, car nous sommes déjà. Ponios ir ponai, prašau uh, labai neišsiblaškyti, nes mes vėluojame pagal darbo atvarkę. Ir dabar periname prie penktojo darbo atvarkės punkto. Uh, Tai yra metinė konkurencijos politikos ataskaita. Jis pono Kamalio nėra, todėl ponas Zylė pristatys šį klausimą. Uh, yes, like of... Dėkoju, norėčiau atsiprašyti uh, už pranešėją ponį Kamalą, kuris negalėjo uh, atvykti, nes jis vis dar yra e, traukinyje iš Londono. Žinote, kad visa e, Šiaurės Europa yra padengta sniegu, tai yra didelė katastrofa, dažnai sutrikdo eismą ir dėl to uh, Pirmiausia, e, ir pranešėjo vardu, ir savo vardu norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo ir e, kurie pateikė kompromisinius pakeitimus ir dėl jų taip pat ir e, buvo, mm, jos, jie buvo labai intensyviai derinami ir Strasbūrė praėjusią savaitę. E, buvo parengta labai nemažai kompromisinių pakeitimų mm, ir e, frakcijos sutarė dėl trijų esminių klausimų susijusių su konkurencija transporto politikoje, tai yra oro transporto paketas, e, dėrybos dėl gelžinkelio paketo ir sausumos transporto. Aš norėčiau Jums priminti, pasakyti, kad e, tai yra vis dėlto kompromisiniai pakeitimai ir jie nebūtinai atspindi kiekvieno iš mūsų asmeninę nuomonę. Ir e, e, ne visuomet pilnai atspindi, šimtų procentų atspindi ir pranešėjo nuomonę ir poziciją. Tačiau tai, tie kompromisiniai pakeitimai atspindi frakcijų daugumos nuomonę ir E, reikia, e, ponas Kamalis tikisi, kad ekonomikos ir pinigų komitetui bus pateikti tie e, kompromisiniai pakeitimai ir mes galėsime suderinti juos su būtent tuo atsakingu komitetu ir taip galėsime pasiekti geros pažangos. Dėkui. Ačiū ponė Zylė, ponas Kochne žodžiu neprašo ir ponė Tikau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasidžiaugti tuo, kad Strasbūre galiausiai vyko šešėlinių pranešėjų posėdis. Jis buvo tikrai e, našus. Mes parengėme keletą kompromisinių pakeitimų. Nesame jais iki galo patenkinti, nes pageidavome labiau, požiūrio labiau akcentuojančią socialinį aspektą. Pavyzdžiui, kalbant apie trečiąjį kompromisą, norėtume, kad jame socialinis komponentas būtų labiau akcentuojamas. Reikėtų griežtesnių formuluočių, kalbant apie e, valstybės tarnybos E, prievolių užtikrinimą. Tačiau manau, kad pateiktas tokiu pavydalu jis tikriausiai sulauks plačiausiai manoma kometito palaikymo. Mūsų frakcija pasisako už konkurenciją, bet ne už konkurenciją, bet kokią kainą. Mes manome, kad konkurencijos didinimas neturėtų atsiliepti darbuotojų teisėms ar uh, transporto paslaugų kokybei. Tikiuosi, jog pranešėjas ir kiti ko, kolegos palaikys 33, 33 e, pakeitimą, kur kalbama apie apie najadus programą, apie ypatingą dėmesį socialiniams aspektams jūrų transporte, taip pat paskatas įmonėms atnaujinti turimą transporto e, ūkį. Aš tai taip pat tikiuosi, kad kolegos palaikys 26 pakeitimą. Ten kalbama apie ES informacijos ir ryšio technologijas. Siekiant e, sukurti e, vieningą navigacijos sistemą Europoje. Kaip žinote, skirtingos Europos e, upėse galioja skirtingos navigacijos sistemos Europoje. Jeigu atsirastų vieninga sistema, tai šiame sektoriuje taip pat būtų sukurta vieninga rinka. Ketvirtasis pakeitimas, mano galva, taip pat yra svarbus. Jame kalbama, jame komisija raginama paspartinti direktyvos dėl turizmo paslaugų e, prieimimą, prieimimo paspartinimą. Savo programoje komisija pažadėjo parengti šį pasiūlymą, tačiau iki šiol jis nepasirodė. Mes manome, kad siekiant užtikrinti turizmo turistų apsaugą. Šis pasiūlymas yra ypač svarbu. Galiausiai mūsų frakcija pasisako už konkurencingumą, e, bet ne bet kokią kainą. Ir manome, kad visi pasiūlymai susijęs su liberalizavimu neturėtų būti daromi transporto paslaugų kokybės ar transportės darbuotojų E, sąlygų e, sąskaitą. Ačiū, sako pirmininkas, toliau ponė Maisner. Ačiū, kalbu pono Benjen vardu, nes jisai turėjo anksčiau išeiti ir dėl to aš perskaitysiu tai, ką jisai parašė. Dėkoju pranešėjų už jo darbą ir bendradarbiavimas kolegomis rengiant šį pranešimą. Mano frakcija gali pritarti visiems E, šiuo metu sutartiems e, kompromisiniams pakeitimams. ES konkurencijos politika yra viena pačių sėkmingiausių Europos politikos ryčių, kuri labai e, svarbi siekiant skatinti konkurenciją visoje ES. Šis pranešimas yra ypač svarbus siekiant nuveikti darbus, kad užtikrintume mm, mm, transporto sektoriaus konkurencingumą. Labai daug darbo dar reikia nuveikti, e, skatinant konkurenciją e, mūsų oro uostuose. Dėl to mes tikimės, kad komisija išliks ambicinga ir išvengs rinkos iškraipimų ir e, imsis atitinkamų iniciatyvų, kad tas rinkos iškraipimo apraiškos būtų panaikintos, jeigu tokios egzistuoja. Dėkoju. Ačiū ponia Maisner, dabar žodis ponui Krameriui. Ja, dankeschön. Dėkoju. Pranešėjo šiandien nėra, tačiau iš ties gerą jisai sugalvojo priežastį neatvykti. Tai geležinkelis. Mes buvom nusivylę iš tikrųjų dėl to, kad mums pavyko susitikti tik praeitą savaitę ir jau buvo pateikti kompromisai, o prieš tai nebuvo jokios diskusijos. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad aš Todėl, kad jis pasakė, kad kitose komitetuose tai yra įprasta darbo tvarka. Na, čia taip tikrai niekada nebuvo bet aš paklausiau kitų komitetų narių, tai buvo pasakyta, kad tai yra įprasta tik tuo met, kai jis yra pranešėjęs kitose komitetuose. Taigi, gal jis ir teisus sakydamas kad tai yra įprasta. Na, bet kuriuo atveju džiugiuosi, kad mums pavyko apskritai bent vieną kartą susitikti ir vieną kompromis, dėl vieno kompromiso mes net ir susitarėm, padalinom jį į dvi dalis. Ir dabar vienam pritarsime, vienai dalį pritarsime, kitai ne. Pagrindinė problema transporto sektoriuje, ir aš čia noriu pakomentuoti, Joganės Liudevich, konservatorių iš Vokietijos, jisai buvo valstybės sekretorius, kai Kolis suvienijo Vokietijas. Na, jisai tikrai puikus ekonomistas ir Europoje suvaidinės nemenka vaidmenį. Taigi, ką jis pasakė? Jis pasakė, transporto srityje ek... rinkos ekonomika neveikia. Ir aš visą laiką savęs klausiu, ką tai reiškia? ar, tai, ar mes turime laikytis planavimo, socialistinio planavimo šioje srityje. Jis sakė, prieštarauti negaliu. Iš tikrųjų, mums reikia planuoti, tik tai reikia planuoti protingai. Nes mes dabar planuojam atvirkščiai. Mes tuos, kurie žudo, naikina klimatą remiame, o geležinkelį uh, vis apkrauname visokiausiais įsipareigojimais, nors tai jis yra aplinkai labai draugiška transporto rušis. Taigi mums dabar reikia pasistengti savo politiką formuoti taip, kad būtų remiami tie, kurie važ... veža priekes ir žmonės tausojančių būdų. Mes žalieji laikysimės gana labai tokios nusaikios politikos, tačiau nuo dabar, nuo protingo planavimo mes esame nutolę tiesiog šviesmečius. Toliau žodis ponas. Toliau žodis ponui Pavličiakui. Ačiū. Man atrodo, kad pateikti pasiūlymai draugės su kompromisais turėtų tinkamai atspindėti konkrečių pasiūlymų autorių ketinimus. Mane šiek tiek neramina siūlymas šeštame punkte. Ten kreipiamės į komisiją ir raginame ją, rengiant naują teisės aktų dėl uostų paketą, atsižvelgti į rink, požiūrį į rinką orientuotą e, ekonomiką, kuris siekia užtikrinti atvirą uostų konkurenciją. Aš sakyčiau, kad tai bandoma per užpakalinės durės prastumti tai, kam jau pasipriešinome, tai yra oro uostų liberalizacijai, bet galbūt labiau patyrę kolegos išsakys savo nuomonę. Kalbant apie uh, oro eismo kontrolės liberalizavimą, man sunku įsivaizduoti, kaip mes priversime stambiausius alijansus e, transatlantinėje erdvėje e, būti konkurencingesniais. Būtent nuorodos į tai aš pasigendu preambulėje. Man atrodo, kad mums reikia siekti, užtikrinti geresnės sąlygas. Mums reikia e, gere, geresnių darbo sąlygų reglamentavimo, nes būtent šio socialinio aspekto aš pasigendu šiame pasiūlyme. Mano galva, tai yra pats svarbiausias dalykas. Tas pats pasakytina ir apie e, sausumos kelių. E, krovinių vežimo keliai sektoriaus liberalizavimą. Nes kalbant apie tai, situacija yra čia tikrai chaotiška. Kalbant apie stambius sunkvežimius, visi viską supranta, visi pritarė pasiūlymams, tačiau kalbant apie smulkesnės transporto priemonės iki 3,5 tonų, tai tų vairuotojų darbo sąlygos yra katastrofiškos. Ir darbo E, sąlygų liberalizavimas, kalbant apie antžeminės paslaugas. Tai sakyčiau, vis tendencijos čia eina priešinga kryptimi, norėjau atkreipti jūsų dėmesį. Tai galbūt tai netrodo pavojinga, kalbant apie socialinės gerovės valstybės. Tačiau čia kalbame apie pamatinės ES vertybės. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponas Bar. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš karto norėčiau padėkoti, atsiprašyti kolegos De Grandės Paskual, kuriam kilo e, problemų dėl e, dėl, atvykti dėl prastų oro sąlygų. Aš manau, kad šis pranešimas yra tikrai geras ir aš patenkintas, kad šešėliniai pranešėjai parengė kompromisinius pakeitimus. Deja, turiu pasakyti, kad e, vienu klausimu nesutinku su komisija dėl papildomų. O, papildomą geležinkelio, geležinkelio sub, paslaugas teikiančių subjektų apmokestinimo. Aš manau, kad komisija jau kuris laikas nėra parengusi aiškios savo pozicijos šio klausimus. Kai kurios valstybės narės renka tokius papildomus mokesčius, o tai e, aiškiai pažeidžia e, bendras konkurencijos taisyklės. Ir taip pat e, Aš sutinku, e, jog reikia sudaryti socialinių standartų sąrašą ir esu įsitikinęs, kad e, yra e, pasiūlymų pakete numatytos atitinkamos taisyklės, tai nuostatos dėl konkurencijos, tačiau jos nėra derinamos su socialiniais standartais. Ir pastaraisiais metais, praėjusiais metais buvo pateikta tokių pasiūlymų, e, būtent jie buvo, jie, tie pasiūlymai papildė tą sąrašą, būtent aspe, socialiniais aspektais, tačiau jų, jie, jis buvo atsimtas ir tai aš norėčiau, kad prie jo būtų grįžta. Dėkuoju. Žodis ponui Rykiai. Viskas puikiai suorganizuota atrodo. Norėčiau, kalbant apie šį pranešimą, padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Ir norėčiau išsakyti asmeninį prašymą, nes turiu tokią galimybę. Pasimečiau savo popierius. Brainas atėjo ir viską man čia sumaišė. <clears throat> Norėčiau e, paprašyti, kad mano pakeitimai, kurie yra, kad mano 37 pakeitimas būtų teikiamas balsavimui, nes jis ne visiškai apimtas trečiajame kompromisinėme pakeitime, taip pat ir 43 pakeitimas, jis neapimtas ketvirtajame pakeitime. Aš išklausiu ponios Tikau pasisakymo, kur išreiškia apgilėstavimą dėl to, kad e, pasigenda socialinio matmes akcentavimo. Aš pateikiau pasiūlymą dėl to, aš nežinau, kad būtų balsuojama dėl mano E, pakeitimų, nes 37 ir 43 pakeitimas visiškai neapimti ir aš bijau, kad jie išnyks, todėl prašyčiau, kad dėl jie būtų teikiamai balsuojamam, nes balsavimui, nes tai yra mano teisė. Ačiū. Right, Michael, you wanted to come back in again. Michael, norėjai dar kartą prašai žodžio. Yeah, no, no, please. Prašau. I'd forgotten something. Ah. Kai ką pamiršau. Mes pateikėme pakeitimo pasiūlymą numeris 30, kur e, raginame komisiją parengti naują teisėkuros aktų paketą. Tai galbūt yra šiek tiek pernelyg aštriai suformuoluota ir mes tiesiog norime sudaryti sąlygą, suteikti galimybės komisijai pasvarstyti tokio paketo sudarimą, parengimą. Taigi ragina komisiją, imantis naujų priemonių, e, pasvarstyti naujojo, kalbant apie uostams taikomas naujas priemonės, e, pasiūlyti naują e, teisės aktų paketą kad būtų taiko, laikomasi į rinką orientuoto ir konkurencingumo orientuoto požiūrio ir užtikrinamas saugumas uostuose. Tai yra tiesiog mūsų formuluotės išplėtimas, mes norime kad komisija galvėt, kalbėt, kad pasiūlytų naujas papildančias priemonės. Ačiū, Maiklai. Ponas Brons, ponė Brons komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Nekomentuosime kompromisinių pasiūlymų. Norėčiau atsakyti į papildomą klausimą, kuris buvo užduotas komiteto gruodžio mėnesio posėdėje Brianas Simpsonas e, atkreipė komiteto e, dėmesį į dėl Bruselio avialinijų bendro, bendrai valdomo skrydžio į Mančesterį. Ir komisija šiuo metu nagrinėja, ar panašus susitarimai atitinka konkurencijos e, nuostatas sutartyje ištyrė situaciją e, maršrute Bruselis-Manchesteris, priemė išvados, kad Flybe ir Brussels Airlines sudarytas sustarimas yra kitokio pobūdžio. Tai yra, iš, tai yra e, sutartis, e, kurios pagal kurią e, bendrovės susitarė viena kitai teikti įvairias paslaugas, apsikeisti paslaugomis. Todėl Bruselio Brussels Airlines e, teisingai e, nurodo, kad Flybe, kai, kurios, kai, kai kuriomis dienomis vykdomosios skrydžiuose į Manchesterį, yra e, skrydį organizuojanti, skrydį valdanti avialinija. E, Daugiau informacijos apie šį susitarimą tarp Flybe ir Brussels Airlines galime rasti jų svetainėse. Todėl um, šis uh, atvejs negali būti tyrimas pagal uh, e, pagal uh, už, klausimą užduotą pagrindą. Ponas Zylė atstovauja poną Kamalį. Ačiū pirmininkė, aš perduosiu ponui Kamaliui šią informaciją. Aš esu šiek tiek nustebintas kad socialiniai aspektai buvo taip akcentuoti visų frakcijų. Mes kalbame apie konkurenciją ir žinoma socialinius klausimus politiniu požiūriu išspręsti sunku. Mes suvokiame jūsų arba tačiau kartais galime pralaimėti konkurencinėje kovoje dėl to. Pirmininkas, ačiū, balsuojame, jei neklystų rytoj. Noriu padėkoti Dominikui už tai, kad pavadavo mane man vėluojant atlikti iš Mančesterio 7,5 valandos. Ir dabar galime pereiti prie kito e, punkto darbo atvarkės, tai yra atžeminių paslaugų teikimo sąjungos uostose ir tarybos direktyvos panaikinimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Gruodžio mėnesį Europos parlamento dauguma antro balsavimo metu plenarnėje sesijoje nusprendė uh, gražinti transporto komitetui dokumentą. Koordinatoriai man suteikė įgaliojimus toliau tęsti darbą ties šios, šį kompromisu susijusiu su antžeminėmis paslaugomis. Mano užduotis buvo ieškoti daugumos paramos tarp kolegų e, ir, ir priimti atitinkam, savo tą, patvirtinti tą pranešimą šiame komitete. Ir aš susitariau, buvau susitikęs su šešėliniais pranešėjais ir parengiau e, vadinamąjį kompromisinį A e, dokumentą ir e, jisai pakeičia kompromisą į. Aš pakeičiau kai kurios aspektus, kur tai, tai yra nuo 5 iki 15 milijonų riba, skaičius keičiau ir buvo e, e, nuo dviejų iki penkerių metų terminas e, padidintas, numatytas ir taip aš kiek išplėčiau komisijos pirminį pasiūlymą ir kad būtų atsižvelgta į socialistų pastabas. Aš turėjau susitaikyti su kai kurių kolegų, kurie mane nuo pat pradžių paremė e, paramą, kai kalbama apie antžeminių paslaugų liberalizavimą. Ir tai buvo tikrai sudėtingas sprendimas. Deja, dauguma socialistų pastabų yra susijusių su šia dokumento dalimi ir aš neturiu, e, kaip pranešėjas, jokių galių čia ką nors keisti. Uh, Užimtumo, komiteto, e, e, e, užimtumo komitetas turi teikti savo nuomonę ir taip pat 50 darbo tvarkos taisyklė man neleidžia čia veikti. Tad skirtingai negu Europos komisija, kuri norėjo numatyti pas, tam tikrus neprivalomas nuostatas, Aš e, manau, kad reikia ir tarp parlamentui su taryba ir su komisija tartis dėl privalomų nuostatų. Sustarimas tarp socialistų ir pono Mano, kuris atstovauja užimtumo komitetui, čia taip pat yra svarbus. Ir man atrodo, kad e, sustarimo tikrai gali būti sunku pasiekti. Dėl to aš siūlau dvi e, sprendimo galimybės. Pirmiausia, E, surenkti bendrą e, šešėlinių pranešėjų transporto komiteto ir užimtumo komiteto susitikimą, kad būtų bendradarbiaujama, sprendžiant visiems priimtinos, e, ieškant visiems priimtino sprendimo. Tai būtų, taip pat galima ieškoti techninio sprendimo būdo, kaip siūlo sekretariatas. Aš manau, kad gali būti sudėtinga tai, kad koordinatoriai ketvirtadienį nusprendė nepradėti toliau e, vėl analizuoti šio dokumento ir tai reiškia, jog reikėtų e, renkti naują tekstą ir dėl jo sutarti būtų dar sudėtingiau visiems. Bet aš manau, kad šiam dokumentui e, čia mes atsiveria tarsi paskutinis šansas, mums reikėtų gal laikytis kompromiso A. Jis turėtų pabrėžti, jog tolesnė liberalizacija priklauso nuo atskirų valstybių narių. Tai reiškia, jog oro uostai, kurie aptarnauja daugiau kaip milijonus keleivių ir 15 tūkstančių e, tonų krovinių, ne, narės, valstybės narės tokiuose oruostose negali e, nustatyti apribojimų. Ir aš vis dar esu įsitikinęs, kad ir tolesnė liberalizacija būtų e, prasminga, e, tačiau e, tam patvirtinti reikėtų balsų daugumos. Tad kyla klausimas, ar verta toliau e, svarstyti šį dokumentą. E, Ir aš daug maščiau praėjusią naktį ir šį rytą ir manau, kad e, taip, mes turėtume toliau svarstyti šį dokumentą, toliau bandyti išspręsti šį klausimą, nes um, ES oro uostai susiduria su panašiomis problemomis, keleiviai susiduria su analogiškomis problemomis visose oro uostuose. Aš patyriau vienodų problemų ir, ir Londone, ir Frankfurte, ir mm, tas problemas savarankiškai spręsti turi tie keleiviai savo jėgomis. Uh, E, dažnai jie e, turi laukti iki šešių valandų, nes skrydžiai vėluoja ir e, dažnai būna taip, kad veikia tik tai vienas langelis, kuris gali juos aptarnauti. Kartais netgi reikia policijos įsikišimo, kadangi uh, E, e, antžeminės paslaugas teikiantis, teikiantis operatoriai nes, neturi galimybių ir pajėgumų užtikrinti, e, kad būtų, tos paslaugos būtų teikiamos deramai, spėjant aptarnauti visus keleivius, visus žmonės. Aš manau, kad um, keleiviai e, e, dažnai tampa e, tokių paslaugų teikėjų įkaitais ir jiems reikia laukti labai ilgai, ištisas valandas. Aš manau, kad jie nebegalima šito daugiau leisti. Ir aš jaučiuosi atsakingas už šį teisėkuros pasiūlymą, dėl to siūlau kompromisą, kuris galėtų apjungti visų politinių frakcijų pozicijas Ir tolesnė liberalizacija turėtų būti pačių valstybių narių prerogatyva. Jeigu mums pavyks, e, tuomet komitete e, vasario mėnesį galėtume iš naujo balsuoti dėl šio, paket, dėl šio dokumento ir po to pateikti jį e, balandžio plenarniai sesijai. Mes galėtume pateikti savo pasiūlymą remdamis 56 darbo tvarkos 56 taisyklę. Ačiū. Dabar šešėlinių pranešėjų prašyčiau kalbėti neilgiau kaip dvi minutės ponas Fleckenstein pirmasis. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, dėmesį tai, kad mes e, taip buvome pasiruošę prisimti tam tikrus kompromisus, parengėme šešis punktus, ir Ampel darbo grupėje, užimtumo darbo grupėje šią savaitę bus svarstomi šie klausimai. Bet reikėtų, manau, kad palaukti, koks bus tų diskusijų rezultatas. Ir kai žinosime, koks tas rezultatas, tada galėsime žiūrėti, kokie, kaip e, vyks mūsų diskusija toliau. Nemanau, kad būtų teisinga nuspręsti kažką dabar, uh, kas turėtų prasme tik tai tuomet, jeigu ir kita pusė priimtų atitinkamus sprendimus ar pažengtų atitinkamą linkme. Todėl pranešėjo pasiūlymas suformuoluotas kompromisu, kas dėl tų ribų, manau, yra visai priimtinas. Tik tai tie, kad jisai pats savaime dar nieko neduoda. Ir mums dar reikėtų aptarti frakcijoje šį klausimą ir mes nelabai norėtumėm pritarti kažkam, kas galiausiai bus atmesta parlamento plenarinėje sesijoje, kadangi visas paketas, vis tiek bus ne, visas dokumentas bus netenkinantis. Taigi, mm, man atrodo, kad tolesnis liberalizavimas, ar kaip jį pavadinsi, gali būti vykdomas tik tai tuo met, kai bus ir atitinkami socialiniai, įvesti socialiniai saugikliai tai, kas buvo sugadinta 96 metais, turi būti atstatyti. Bet šiaip čia nėra jokios katastrofos. Aš manau, man susidaro įspūdis, kad ir pranešėjas, ir komisija galėtų gerokai sutrumpinti viską, galėtų kai ką labai sutrumpinti pas, ir pasakyti, kad Frankfurtui turėtų tekti trečdalis. Tai būtų didelis, labai geras kompromisas. Toliau ponas Glins. Dėkoju. Noriu padėkoti ponui pranešėjui Zasadai už tai, kad jis deda visas pastangas pasiekti kažkokio kompromiso. Čia šiuo klausimu. Mes, liberalai, žinoma, rėmėme iš principo tą dokumentą, kadangi mes rėmėme patį liberalizavimą kaip idėją, bet mums buvo kilę ir labai daug visokių klausimų ir abejonių. Ir kokios tos abejonės? Iš principo, kaip mano kolega ką tik minėjo, Taigi, čia kalbama tik apie labai nedaug oro uostų. Tačiau iš kitos pusės mes įvedam tokius pakeitimus, sakykime, ne, jau nežiūrinti tai, kas buvo nutarta užimtam, užimtumo komitete, įvedam tokius pakeitimus, kurie galiausiai susi, bus, turės įtakos visiems oro uostams. Tai neproporcinga. Taigi, tai reikia turėti omenyje. O kitas dalykas, mes norim vienodo viešųjų pirkimų, vienodos viešųjų pirkimų procedūros, vienodų konkursų ir panašiai kad būtų garantuotos vienodos sąlygos. Tačiau kyla klausimas, ar tikrai reikia visose šalyse steigti licencijavimo institucijas, kurios turėtų lygiai tokias pačias galės ir veiktų to pačiu principu, tai būtų didžiulė administracinė našta. Ir tose šalyse, kur yra tik tai nedideli oro uostai, tai būtų tikrai nepamatuotai didelis, ap, nepamatuotai didelis apkrovimas. Iš kitos pusės, aišku, mes norim vienodų konkurencinių sąlygų, čia kiekvienas iš mūsų tam pritartų, bet tuo pačiu ir piliečiai visi sako, kad ES pernelyg kišasi į reikalus, kuriuos valstybės narės puikiausiai galėtų sutvarkyti savarankiškai. Todėl čia gal iš tikrųjų reikėtų leisti apsispręsti pačiai valstybei nariai. Ir paskutinis ponos Asados pasiūlymas ir kaip tik, kaip tik toks ir yra. Tada mes, galėsim, mes galim parašyti į dokumentą mažiausiai du, bet kiekviena valstybė galės turėti daugiau. Bet jeigu jau apribosime tą skaičių dviem, tai tada turėtume garantuoti bent jau vienodas konkursų sąlygas. Visai neblogas kompromisas, tačiau yra vienas bet. Tas bet yra toks, kas nors pasakys, kad mes tarsi liberalizuojame ant žeminių tarnybų darbą, bet iš tikrųjų faktiškai mes to nedarome. Ir taip mes truputį suklaidinsime piliečius tada galbūt reikėtų aiškiai pasakyti, kad mes liberalizuojame tik tai labai ribotai ir pasakyti tą aiškiai ir paaiškinti, kodėl toks liberalizavimas yra pamatuotas, labiau pamatuotas negu visiškas. Ir dar paskutinis dalykas, kur, na, pakomentuosiu tai, ką sakė mano kolega prieš tai kalbės. Jeigu, jeigu būtų įmanoma kad ta užimtumo nuomonė ir mūsų, vat, visų minėtų kolegų, man ir Zasados nuomonė būtų vienas bendras kompromisas, tai mes, žinoma, būtumėm atviri tokiam kompromisui. Jeigu mėginsite tai padaryti, tai bus labai gerai. Pone Lichtenberger. Lichtenberger. Aš noriu Jums atkreipti Jūsų dėmesį į tokį dalyką. Mes dabar plėšomės dėl vienos tokios smulkmenos. Skaičiuką 2 pakeisti į 3, o gal dar daugiau. Ir tai susiję tik tai su keliais oro uostais Europoje ir dar tai yra, numatyt, dar yra numatytas ir perinamasis laikotarpis piliečiams, tai turėtų būti visiškai nesuprantama. Aiškiai bus sukelti nepras, nereikalingi lūkesčiai. Mes kalbam apie liberalizavimą, bet iš principo tai nėra liberalizavimas arba tik labai riboto masto liberalizavimas. Man tai atrodo, kad šitas dokumentas yra labai sunkus todėl, kad jis eina tokia kryptimi, kur reikia nuolat kažkokius tais dėti kažkokius stabdžius, kad jis nenueitų per toli. Ir visa ta istorija dėl to labai labai susikomplikuoja. Išmintingiausias pasiūlymas būtų komisijai atsiimti tą pasiūlymą ir vėl viską pradėti iš pradžių, kadangi mes negalime dirbti su tokiu pirminiu dokumentu, koks yra pateiktas. Tiesiog reikia nuolatos jį kažkur apriboti ir stabdyti visa tai daro labai keistą įspūdį. Mes dirbam dabar valandų valandas tik tai dėl kažkelių oro uostų, kur tai galios. Kai kur mes galim pasakyti, kad yra tam tikri oligopoliai susidarę ir, dalyva, ir konkursuose dalyvauja tik tai tam tikros e, įmonės, Taigi, jeigu tą pasakytumėm aiškiai ir garbingai, tai tada būtų daug lengviau e, suprasti, kas čia vyksta. Ir aš nežinau, ar čia ta didesnė konkurencija atneštų kokios nors naudos piliečiams. Aš kaip keleivė, daug skraidanti keleivė, negaliu pasakyti, kad pastebėjau, kad tuose oro uostuose, kur įvestas liberalizavimas, yra dirbama nors per plauką geriau negu tuose, kur jo nėra. Visur daromas spaudimas ir yra viskas sudėtinga. Dabar, kaip suprantu, esmė yra užimtumo komiteto pozicija. Nes jeigu abu komitetai priims skirtingas pozicijas, tai tada nieko neišdegs. Ir pagal tą 56, 50 ar 57 taisyklę mes negalėsime dirbti. Kaip mes kaip mes turėsime elgtis su tais dviem kompromisais, jeigu bus pateiktas S ir D frakcijos kompromisas, o čia bus pateiktas EPP frakcijos kompromisas, kas iš principo ir yra daroma, bet tik tai tiek, kad tai vyks komitetuose. Ir jeigu taip atsitiks, na tai vis tiek bus problema. Iš esmės tai yra pato situacija, mes net negalime iš vis niekur veikti. Jeigu tikrai tai būtų dokumentas, kuris turėtų esminio poveikio visam pasauliu arba bent jau Europai, tai tada mums tikrai mm, vertėtų labai iš esmės apie tai kalbėti, bendradarbiauti tarp komitetų, kaip yra numatyta pagal taisyklės. Bet kai čia toksai klausimas, tai aš manau, kad geriausia būtų komisijai atsijimti tą pasiūlymą, perdirbti jį pagal tai, atsižvelgiant į tai, ką jūs jau čia girdėjote, padaryti viską paprasčiau, trumpiau ir tai bus daug greitesnis, daug paprastesnis dalykas, negu kad tas, ką mes čia dabar kūrėme, kas būtų labai sudėtinga ir galiausiai vis tiek būtų neįgyvendinta. Ačiū. Ačiū. Turiu dar ilgą sąrašą, norinčių pasisakyti. Toliau ponas Vandalen. Ačiū. Mano frakcija plenarinėme posėdyje pasisakė už tai, kad transporto komitetui būtų patikėta rasti išeiti iš šios sudėtingos situacijos. Aš manau, kad mums nepasisekė bent kiek pasistumėti į priekį ir reikia konstatuoti, kad socialistai ir krikščionys demokratai susijungė, susivienijo ir uh, nustatyt, buvo nustatyti nauji terminai, buvo pasiūlyta steigti kontrolės komitetą, padidinta, atsirado daugiau biurokratinių reikalavimų, e, ne va tai stengiantis e, ginti keliaivių teisės, o, o užimtumo komitetas taip pat nepasiryžęs e, bent kiek nuolaidų daryti. Tad aš, aišku, labai vertinu pranešėjo pastangas, jisai stengiasi ieškoti kažkokio bendro sprendimo, tačiau manau, kad jam nelabai tas sekasi. Jeigu šį paketą mes dar perleisime ir valstybėms narėms, tuomet tai bus visiškai tuščia viduris daiktas, kuriame, e, e, kuris neduos jokios naudos. Jeigu toliau taip elgsimės, tuomet mano frakcija į šį procesą iš viso nebeįsijungs. Dėkuoju, ponai Količiak. Aš norėčiau pasakyti, kad iš esmės pritariu tam, ką pasakė prieš tai kalbėjęs kolega. Norėčiau paminėti, kad 56 ir 57 taisyklės šiaip jau mūsų, iš mūsų reikalauja realiai apsvarstyti pakeitimus. Ir aš pirmą kartą su jumis sutinku, kad 55, 56 ir 57 e, taisyklės reikalauja ieškoti naujo pasiūlymo ir gerai apsvarstyti pakeitimus, kadangi mes juos atmetėme jau plenarnėje sesijoje du kartus. Ir jeigu visą tai vėl gauname šiame komitete, tai nieko nereiškia. Tai reiškia, mums reikia ieškoti naujo sprendimo. Ir dėl to aš rekomenduočiau e, ir toliau atmesti šį dokumentą, kadangi toks, koks jis dabar yra, jis yra bevertis ir nieko naujo mums neduos, nieko gero neduos. Yes. Dar yra šeši norinčių pasisakyti sąraše, trys iš jų koordinatoriai, o turėjome jau baigti darbą, todėl prašau visų kalbėti, kiek įmanoma, trumpiau, kad galėtume pradėti koordinatorių posėdį. Visų pirma, ponas Groš. Um, ja, danke, glaub... Dėkuoju, pirmininkė. APP frakcija laikosi tokios nuomonės, kad iš šio teksto dar galima kažką išspausti. Kolega Zasada savo pasiūlymais bent jau pa parodė, kad jis gali ieškoti kompromiso ir pajėgus kompromisą priimti. Uh, Kai kurių kolegų komentarai šiandien buvo labai įdomus. Tie kolegai pirma, pirmuoju etapu šį projektą laikė nepakankamai socialiniu, dabar jau mano, kad jis pernelyg socialinis. Kai kurie kolegos pirmojoje fazėje sakė, kad šita situacija iškraipys konkurenciją, dabar jau visiškai priešingai tvirtina. Man susidaro įspūdis, kad e, kai kuriems tiesiog labai svarbu, kad šitas dokumentas būtų gražintas komisijai vietoj to, kad jis būtų toliau nagrinėjamas, tam, kad mes neturėtumėm jokių galimybių patys jį patobulinti. Taigi man atrodo, kad, man, kad reikėtų pasinaudoti galimybę patobulinti šį dokumentą ir neatiduoti jo šiaip taip be niekur nieko komisijai. Nes aš manau, kad dabartinėje situacijoje, dabartinė situacija pilkoji zona oro uostuose tikrai yra nepakankamai gera, ją reikia gerinti ir keleivių, ir darbuotojų labui. Na, žinoma, nereikia e, į vieną ar kitą dalyką žiūrėti per nelik aštriai, bet aš manau, kad prieš prarandant viską reikėtų pabandyti išspausti dar iš to dokumento, kas yra įmanoma. Nes darbuotojams toks dokumentas tikrai pagerintų situaciją, jisai labiau atitiktų rinką, ta situacija labiau atitiko, atitiktų rinkos sąlygas ir sąlygos oro uostuose ir keleiviams ir darbuotojams pagerėtų, nes oro uostai turėtų atsakingiau žiūrėti į savo darbuotojus. Uh, Na, o jeigu šito tikslo mums nepavyktų pasiekti, tai mes tada tiesiog pasitrauksime iš diskusijos. Bet aš manau, kad reikėtų visų, pas, visų mūsų pastangų, šešėlinių pranešėjų, iš abiejų komitetų pastangų, ieškant kompromiso ir ne, mėginant šios diskusijos bent jau neištempti iki amžinybės. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju už siūlymus. Visų pirma, ponas Valkaldraui, o paskui, Maiklai, žodis tau. Ehm, Čia. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjams už pa, jų pastangas, bandant pastumėti viską tinkamą kryptimi. Kaip žinote, mūsų frakcija nenori atsakomybės. Perduoti, tai yra mes nemanome, kad jeigu atsiras daugiau paslaugų teikėjų, problemos išsispręs. Bet manome, kad status quo e, išlaikymas nėra sprendimas status quo išlaikimas reiškia, kad galiotų dabar galiojantis prasti teisės aktai. Todėl esame pasirengę ieškoti galimybės pasiekti kokią nors konvergenciją ir galbūt reik, tam reikalingos tam tikros sąlygos, kad būtų pasiektas susitarimas ir mes galėtume imtis taip pat ir kai kurių klausimų, kurie yra svarstomi žimtumo komitete, turiuomenį mokymus, kolektyvinių sutarčių kokybę, vienodų galimybių užtikrinimą visiems bei darbuotojų komandiravimą. Palaikyčiau pranešėjo sieki surenkti susitikimą su šešėliniais pranešėjais bei užimtumo komiteto nariais, kurie užsima šiais klausimais ir esu pasirengęs dirbti, dirbti. Siekiant šio tikslo, manau, kad galėtume peržiūrėti klausimus konkrečiai aktualius transporto sektoriui šioje situacijoje. Užimtumo komitetas atrodo, yra pasirengęs ieškoti kompromiso remiantis tais siūlymais, kurie buvo išsakyti plenarnėme posėdyje. Tačiau, kalbant apie mūsų transporto komitetą, mes nemanome, kad mums patikėti klausimai yra visiškai atsėti nuo užimtumo komiteto e, svarstomų klausimų. Todėl siūlyčiau pranešėjai imtis iniciatyvos suburti mus visus prie stalo užimtumo ir transporto komiteto bendrą posėdį ir išsiaiškinti, ar mums pavyktų pasiekti pažangos. Tikiuosi, kad mums tai. Na, nepavyks, mes jau bet būsime pabandę. Mr. Kramer. Ponas Tabaka, Debakė ir paskui ponas Kramer. Dankjewel. Um, een aantal weken terug hebben we. Ačiū. Prieš keletą savaičių plenarijoje sesijoje buvo um, graž, priimtas sprendimas gražinti šį dokumentą transporto komitetui ir įvairios frakcijos, remdamosi skirtingais sumetimais, skirtingomis pozicijomis priėmė tokį sprendimą. Susidarė toks keistokas alijansas vienoms frakcijoms, tas per, dokumentas buvo pernelyg toli siekiantis, kitiems pernelyg e, mažai e, keičiantis, vieni norėjo daugiau liberalizavimo, kiti mažiau. Tad klausimas kyla, kaip iš vis vertinti visą tą paketą, kaip mes galėtume draugės su e, užimtumo komitetu vertinti visą paketą. Kaip jį reikėtų e, vėl integruoti į gerai apmastytą e, teisėkuros procesą. Komisijos pasiūlymas turėtų būti visų dis, būsimų diskusijų pagrindas ir e, turėtų iš tiesų ir kairieji, ir dešinieji susivienyti, tačiau be abejo reikės iškoti kompromiso. E, komisijos pirminis pasiūlymas atsižvelgia į daugelio e, reikalavimus dėl skaidrumo ir dėl supaprastinimo, tačiau mums klausimų kelia kai kurie aspektai, pavyzdžiui, antžeminių paslaugų, paslaugų teikimo kokybė yra nepakankama ir liberalizavimas turėtų būti tinkamas kelias. Taip pat mums reikia pasirūpinti, kad būtų užti, tinkamai užtikrinamos e, darbuotojų socialinės teisės. Tačiau ne, niekaip neįtakojant e, e, įprastų veiklos procesų. Taigi visą šį paketą reikia iš naujo atverti ir ieškoti naujo kompromiso sutinku su tuo, ką sakė panas Groš. Galbūt mums reikėtų e, išanalizuoti keletą konkrečių sprendimų, o ne juos visiškai e, nubraukti. Uh, Juk svarbiausia yra užtikrinti tokių paslaugų kokybę ir deramai apginti keleivių teisės. Mūsų frakcija nepritars jokiam pasiūlymui, kuriame e, nebus nustat... siekiama liberalizacijos ir nebus siekiama geresnių, e, e, siekiama garantuoti, kad būtų užtikrinta žeminių paslaugų kokybė. Ir, e, ir mums reikia neleisti, kad užimtumo komitetas mums kištų, kištų čia pagalį į ratus. Kramer. Čia kalbama apie porą oro uostų ir visą tai, kas, kas turi pasikeisti, tai turi pasikeisti dar tik tai po kelių metų. Visą tai jau yra aptarta komitete buvo pri, nepritarta nedidelė dauguma, plenarinėme posėdė atmesta didelė dauguma, o dabar jūs siūlote vėl grįžti prie to paties. Tarsi ta antra diskusija gali parodyti ką nors naujo. Mes, kodėl mes turėtumėm dabar plikom rankom grapštyti žaries iš laužo komisijai? Mes jau pasakėm, kad čia nebus taip paprasta ir viskas, ir tas pasiūlymas sužlugo, jie dabar patys tegu nusprendžia, ką daryti ar jie pas, atsims tą pasiūlymą, ar pateiks mums naują pasiūlymą su pakeitimais. Mes turim turėti tiek su savivokos, kad tokį dalyką priimtumėm. Čia beprotybė parengti dokumentą, kuris galios trims oro uostams Europos Sąjungoje. Per tiek laiko mes galėtumėm uh, priimti daug svarbesnius klausimus. Galėčiau paminėti 20-30 klausimų, kur komisija tikrai turėtų imtis veiksmų, o ne čia dėl Frankfurto vieno imtis didžiausių diskusijų. Man atrodo labai paprasta. Gražinkim viską komisijai, jinai nuspręs, jeigu išmoko pamoką, pateiks naują pasiūlymą, jeigu ne, tai ne. Bet čia ne mūsų reikalas. Mes patys apsijuoksime. Juk priėmėm poziciją, mes balsavome nedidelę daugumą, parlamente didžiulę daugumą atmetėm šį pasiūlymą ir taip ir tegu turi liek, taip ir tegu lieka, tegu komisija dabar sprendžia, kodėl mes turime tą daryti. Ačiū. Ponas Galer, ačiū. Manau, kad tai, ką pasiūlė pranešėjas, yra e, geras pasiūlymas. Man susidaro įspūdis, kad daugelis kolegų pritarė jog nėra tiesioginės sąsajos tarp kokybės ir operatorių skaičiaus. Yra oro uostų, kurie, e, kuriuose veikia tik tai keletas operatorių ir puikiai teikia tas paslaugas. Yra tokių, kur yra daug e, e tos, tų paslaugų teikėjų, tačiau kokybė yra prasta. Taigi situacija visur yra skirtinga. Taigi liberalizavimas nereiškia automatiškai geresnės kokybės. Kitas dalykas. Socialistai aiškiai pareiškė, jog jeigu jau yra numatytas privalomas liberalizavimas, tuomet socialinėje srityje taip pat reikia imtis priemonių. Ir priešingai, jeigu nėra numatoma e, liberalizuoti oro uostų veiklą privaloma tvarka ir tai yra pavedama valstybėms narėms daryti, tuomet negalime reikalauti ir kažkokių socialinių įsipareigojimų. Aš esu E, visuomet e, tuos pasiūlymus e, vertinau kaip tam tikrą grasinimą toms, tiems oro uostams ir tiems paslaugų teikėjams, kurie jau dabar veikia liberaliai, prisidengiant tų socialinių aspektų įvedimo būtinybę. Transporto politikoje tai yra gana pavojinga tendencija ir dėl to aš manau, kad pranešėjo siūlym, pasiūlymas yra geras. E, E, mums reikia galbūt e, leisti valstybėms narėms spręsti šį klausimą. Ir galbūt mums net nereikėtų jokių žimtumo komiteto pasiūlymų, kadangi kalbėtume jau nebe apie privalomą liberalizavimą. Okay. Yeah. Chamber, Michael, please, Reiktų viską daryti per pirmininką. E, toliau, prašau. Ich denke, so langsam kommen wir wieder auf den, wieder auf den... Dėkoju, pirmininkė. Po truputį grįžtam dabar prie faktų. Aš sveikinu, kad praneš, ta, tai tą faktą, kad pranešėjas kolega Zasada yra pasiruošęs kom, daryti kompromisus. Aš nuo pat pradžių buvau vienas iš tų, kurie mm, kalbėjo apie įvairovę, apie oro uostų įvairovę, apie valstybių narių įvairovę ir visuomet stengdavosi tai priminti. Todėl aš tikrai sveikinu tai, ką e, mini kolega, kad jis mini subsidiarumą, kad tai stengsis, stengsis daugiau atsižvelgti ir kompromisas A būtent ir yra tokio pobūdžio kompromisas. Man atrodo, kad subsidiarumas ir kokybės gerinimas nebūtinai prieštariauja vieni kitiem. Dabartinė situacija, tokia kokia jie yra dabar, yra negera. Jeigu gražinsime dokumentą į komisiją, tai komisija garantuotai tikrai nepateiks greitai mums pasiūlymo ir tas pasiūlymas, jeigu jis toks bus, tai nebus toks, kokio mes norim. Todėl man atrodo, kad pagerinti situaciją dabar tikrai galima ir reikia, tai situacija, kuris susijus su socialiniams sąlygoms, išsilavinimu ir panašiai. Todėl aš manau, kad kompromisas yra tikrai labai geras. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad reikia labai mm, kartu su užimtumo komitetu parengti bendrą e, derantį pranešimą ir manau, kad tai ir vyksta. Ačiū. Prieš suteikdamas dar kartą žodį pranešėjui noriu, kaip pirmininkas, priminti jums tolesnę antžeminių paslaugų pasiūlymo e, nagrinėjimo procedūrą, nors jums informacija buvo išsiuntėta visiems ir kaip kas minėjo, gali iškilti problemų, bet <clears throat> jūsų vardu ir transporto komiteto vardu parlamentui turiu oficialiai pateikti informaciją apie tai, kaip mes, ką mes nusprendėme iki vasario 12-osios ten taip pat tame atsakyme turėtų būti ir mūsų tolesnių svarstymų darbo atvarkė ir balsavimas numatomas plenarnėme posėdėje. Pranešėjo siūlymų <clears throat> su, surinksiu visus šešėlius pranešėjus iš užimtumo transporto komiteto ir bendrai svarstysime, kaip elgtis toliau. Tačiau susidūrėme su situacija, kuomet mums tikrai reikia sutarimo ir jeigu jo nepasieksime, tuomet antrą kartą pasiūlymas bus atmestas. Manau, turime būti pakankamai realistiški ir, to, ir tai suvokti. Ir kaip pirmininkas nori jums priminti, kad mums tenka pareiga susitarti, jei mums tai nepavyks, lieka galimybė e, tą siūlymą teikti plenariniam posėdžiui. Pone Zesada, norite dar ką nors pasakyti apie tai? Būčiau dėkingas, jeigu kalbėtumėte trumpiau, nes tik 15 minučių vertėjai dirbs. Ačiū, pirmininkė. Pasakysiu tik porą žodžių. Noriu vis pirma pabrėžti, jog šiame dokumente yra daugybė svarbių aspektų, uh, kurie gali pasitarnauti e, darbo kokybės užtikrinimui ir kaštų sumažinimui. Pavyzdžiui, patvirtinimo procedūra, jeigu bus įvesta vieninga procedūra, tai bus daug pigiau nei 27 leidimų surinkimas iš visų valstybių narių. Ar transporto komiteto priimtas sprendimas neprieštaraus užimtumo komiteto sprendimui. Ne, taip, taip nebus. Nes mes nagrinėjame visus techninius, bjauriuosius e, dokumento aspektus. Ir tai atskirta nuo e, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos aspektų, kuriuos nagrinėjo užimtumo komitetas. Jeigu mes primsime sprendimą dėl e, antžeminių paslaugų teikėjų skaičiaus, tai nieko neatsitiks, jeigu nuspręsime priboti tą skaičių, tarkim, iki dviejų e, paslaugų teikėjų. Tai tuo, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu vienas paslaugų teikėjas pasitrauktų iš oro uosto, tik tuomet pradėtų galioti nuostatos taikomos dėl personalo perkelimo. Mes priimame sprendimus dėl dokumento, kurį nagrinėja šis komitetas. Žinoma, aš esu pasirengęs susitikti, kada bus patogu, kada bus priimtina rieškoti kompromiso. Bet mes visi šešėliniai pranešiai ir pranešiai viską apspręsime, nes priklausys nuo to, kaip sparčiai mums pavyks dirbti. Pirmininkas, ačiū ponė Zasada, aš turėsiu atidžiai stebėti, kaip, e, kokie bus šešėlinių pranešėjų susitikimo po e, rezultatai, bet, bet, bet kokiu atveju reikia dirbti sparčiau, kad sprendimas būtų surastas. Ačiū, sako pirmininkas, tuo baigėme posėdžio darbo atvarkę. Dabar prasidės koordinatorių posėdis. Tie, kurie neturėtų būti salėje, prašau jūsų išeiti. Prašau visų šnipų pasitraukti iš posėdžių salės.